Allora, buonasera, se prendete posto cominciamo. Funziona, sì. Labas rytas, prašom susėsti į vietas, kad galėtume pradėti posėdį. Allora, per quanto riguarda uh, il progetto di ordine del giorno è stato trasmesso per posta elettronica. Dabar dėl darbotvarkės projekto ją gavote elektroniniu paštu. Taip pat norėčiau padėkoti stažuotojams, kurie e, padėjo sekretoriatui, kad parengtų mm, biudžeto kontrolės komiteto informaciją dėl rytojui numatytų balsavimų. E, balsuosime dėl Olafo direktoriaus kandidatūros. Norėčiau pasakyti, kad e, svarbiausios frakcijos norėtų nukelti šį balsavimą iki lapkričio 9, į lapkričio 9. Ar galėtumėte pa patvirtinti šią datą, ponė Degar, ponė Gressler, ar tinka jums? Taigi, šis klausimas išspręstas ir balsavimas bus atidėtas ir balsuosime lapkričio 9 dieną, nes niekas tam neprieštarauja. Be abejo, mes informuosime kandidatus, kad balsavimas bus perkeltas į lapkritį, kad nebūtų jiems tai koks nors netikėtas smūgis. Tikiuosi, kad visi atsinešėte elektroninės balsavimo korteles, nes darbo tvarkės trečiasis punktas numato elektroninį balsavimą. dėl ES garantijos suteikimo Europos investicijų bankui. Dėl paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, bizottság. Labadiena, panės ir ponai, gerbiai kolegos. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti tiems komiteto nariams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Taip pat aš norėčiau padėkoti tiems parlamento nariams, kurie dirba kitose komitetuose, taip pat kurie sutikė man paramą, kai aš rengiau šitą pranešimą. Norėčiau dar nuoširdžiai padėkoti komiteto sekretariatui. Iš esmės tai yra pakankamai svarbus klausimas. Būtent tai ir rodo, kad jisai čia pateko ant mūsų stalų, mūsų nagrinėjimui. Ir šitą svarbų klausimą aš galėčiau suskirstyti dar kelias svarbesnius klausimus, kuris, e, kurie yra svarbus Europos parlamentui. Būtent kad mes e, suteiktume Europos investicijų bankui atitinkamus įgaliojimus. Kad e, investicijų bankas galėtų remti projektus trečiosiuose šalyse. Mes e, norime senai komisijos pasiūlymą pakeisti savo pakeitimais. Ir savo pranešime aš atsižvelgiu į tos pakeitimus, kuris pateikė mano kolegos ir aš norėčiau paprašyti kolegų paremti tuos pakeitimus kad mes galėtume trečiosioms šalims suteikti daugiau pagalbos ir taip pat padėti e, Europos investicijų bankui. Grazie, onorevole Dolce, se non ci sono. Eh, Ačiū, ponė Dolč. Jei nėra pastabų, pereisime tiesiai prie balsavimo. Taigi, pradėkime nuo pirmojo pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. Prašom. Atsiprašau, mano aparatūra neveikia. Negalėjau balsuoti. Galbūt galiu persisti į kitą vietą. Arba pasakykite, kaip balsuojate. Na, Taigi 18 už, niekas nebalsavo prieš. Pone Šmitai, prašom, aš neatsinešiau balsavimo kortelės, pamečiau ją Strasbūrė ir nerandu, negaliu gauti naujos, bet aš parodysiu, po, po balsavimo aš nurodysiu savo nuomonę. Ačiū. Galbūt galėtumėte tada kelti ranką balsuojant. Antrasis pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Toliau trečiasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Penktasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame priimta. Šeštasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. priimta. Devintasis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta 21 už, vienas susilaikė. Puiku. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Toliau kalbėsime apie tolesnius veiksmus dėl atsisakymo patvirtinti biudžeto įvykdymą Europos policijos koledžui 2008 metams. Pranešėjai poniai Matijo žodis suteikiamas. Ačiū pirmininkė. Būčiau norėjęs, jeigu būtų laiko truputėlį pasikeisti nuomonėmis su kolegomis dėl šio klausimo, nes jūs žinote, kokį kelią praėjome iki šiol. Biudžeto komitete Kabų komitetas sekė mūsų darbą dėl policijos koledžo ir plenariniai sesijai, balsuojant dėl biudžeto buvo tas klausimas diskutuojamas. Taigi, kas dabar? Mes privalome uždaryti sąskaitas iki metų pabaigos, tačiau kokios bus mm, tų sąskaitų uždarimo ir biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros rezultatas. Aš norėčiau su komiteto nariais pasikalbėti tuo klausimu. Norėčiau pasiūlyti išklausyti valdybos direktoriaus. Uh, kad jis atsakytų į mūsų klausimus, nes um, nebuvo galimybės to padaryti pirmai. Agentūros naujasis direktorius turėjo ateiti Liepos antrą dieną, tačiau nepageidavo to padaryti. Žinote, visi buvo susirašinėjimas, buvo um, tie raštai, buvo iš mūsų nusiųsta, kokie yra trūkstami elementai tam, kad būtų galima būtent e, tos klausimus išspręsti dėl uždarimo su direktorium. Taigi e, komitetas kelia tam tikrus klausimus. Iš tikrųjų visų pirma, kad e, valdyba jau ir taip gavo iš Olafo tyrimo rezultatus, o mes iki šiol negavome tų išvadų. Tai tikrai neįtikėtinas dalykas. Ir dabar eina kalba apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai mums reikalinga bent jau to tyrimo išvadas turėti. Kitas dalykas yra, dar yra daugiau kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl valdybos nuostatos dėl skaidrumo, kai mes kalba apie narius, kurie, iš kurių sudaryta ta valdyba direktorius nepateikė mums reikalingos informacijos. Iš tikrųjų, mes matome per internetą situaciją, bet tai aš norėčiau iš direktoriaus išgirsti, kodėl, pavyzdžiui, priešingai nei kitose agentūrose yra viešai paskelbiamos kandidatūros prieš jų paskirimą į, į valdybos narius, kaip čia dabar šiuo atveju, taip pat kas atsitiko su, iš tikrųjų, bū, turi būti pareikalauta iš, iš valdybos atsakymo, iš ankstesnio direktoriaus, kaip yra su valdymo perdavimu ir taip toliau. Aš norėčiau tikrai truputėlį su jumis pasidis, padiskutuoti šiais klausimais. Mes dar, mūsų nespaudžia laikas, mes dar turime pakankamai bent jau porą mėnesių, mes galime iki gruodžio gruodžio mėnesio pabaigos dar uždaryti tas sąskaitas, taigi būtų gerai dabar pasitarti dar. Ačiū. Ponas Stais norėjo pasisakyti. Nee, dat is niet mijn telefoon. Um, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, wat ik hoor van mevrouw Mathieu, dat uh, dat, dat mij over... Iš tiesų tai, ką pasakė ponia Matija, mane įtikino. Mes uh, puikiai bendradarbiavom spręsdami šį klausimą, tai būtent rengdami pranešimą, tačiau yra dar neatsakytų klausimų, kuriuos jį minėjo. Ir aš norėčiau parlamento narius paprašyti, kad galbūt galėtume pasikviesti atitinkamą asmenį, tai valdybos narį. Todėl aš e, visiškai pritariu ponė Matė. Visi pritarė šiam pasiūlymui pranešėjo. Pone Gaja, jums žodis. Pone pirmininkė, aš tikrai neprieštarauju tam, kas pasiūlyta, mes iš tiesų turėtume panagrinėti atidžiau šitą CEPOL atvejį. Aš kaip parlamentaras netgi pasinaudojau progą pateikti komisijai e, parlamento klausimą, kaipgi mes išspręsime CEP, CEPOLO problemas. Nes iš tiesų nieko nėra numatyta tok, tokiu atveju, kaip pavyzdžiui agentūra nesilaiko e, geros valdysenos principų. Ir kad tai yra nepatvirtinamas jos sąskaitų uždarimas. Iš tiesų čia yra net sutartie nenumatytos e, tokios problemos sprendimo galimybės. Čia yra tarsi tokia teisinė skylė. Iš tiesų e, komisijos atsakymai kartais netgi nelabai aiškus, tai tarsi Delfų orakulo atsakymai, kuriuos galime interpretuoti kaip tik tai nori. Ir aš manau, kad e, šitas Cepolo klausimas turėtų patekti dar kitam pranešėjui ir toliau nagrinėjimas būti. Okay, punto, vola... Ačiū. Jei daugiau komentarų nėra, ponė Matijo, ar dar norėtumėt kažką pridurti? Tada galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra penktas. Taip, ponas Tas. Ik weet niet wat we nu beslist hebben, voorzitter. Er was een nadrukkelijke vraag van mevrouw Mathieu om. Uh... Pirmininkė, ponia Mathieu uždavė konkretų klausimą, taigi ar atidėsime dabar tą punktą taip? Puiku. Ir į tą laiką bandysime susitikti su direktoriumi. Puiku. Ačiū. Taip, pirmininkas, man atrodo, tai buvo lik ir aišku, bet dabar jau tikrai aišku. Kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra delegacija Italija. Rytoj išvykstame po Graikijos ir Kroatijos dabar lankysimės Italijoje. Tai labai svarbus vizitas, manau visi jau gavote vizito Italijoje programą. Tai dar nėra galutinis variantas, kadangi dar neturime patvirtinimo, kad ministras e, ekonomikos ministras Remonti e, bus 28 dieną, kad galės sutikti su, su mumis. Jis pasakė, kad jeigu jis negalės dalyvauti, tai kažką vietoj savęs atsiūs O daugiau nežinau dėl darbo tvarkės, ar turite kokių komentarų. Jeigu pageidautumėt, galėtumėt išsakyti komentarus. Jeigu ne, galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra kandidatų į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF direktoriaus postą. Klausimas. Ponas Gaja. <clears throat> Galbūt. Čia aš nežinau, ar gal per daug paskubėjau, gal per lietai jūsų atžvilgiu. Aš čia paprašiau žodžio. E, norėčiau paprašyti, kadangi mes turime dar šiek tiek laiko, e, pasikalbėti vis dėlto apie šitą delegacijos kelionę į Italiją. Man kyla tam tikrų abejonių dėl televizijos komandos, kuri mus lydės. Ir aš norėjau, e, norėjau užsitikrinti, bent jau, arba yra išsiaiškinta, kurioje vietoje dalyvaus ta televizijos komanda ir, kur, ir kurioje mūsų susitikimo dalyje ji, ne, ji nedalyvaus. Čia e, su koordinatorius taip pat kalbėjau. Aš manau, kad e, šitas tyriamos žurnalistikos biuras E, gali kalbėti su mūsų parlamentarais, e, jeigu jie yra pasirengę kalbėti su e, televizijos komandos, komandomis. Tačiau aš manau, kad, kad televizija neturėtų dalyvauti, kai mes vidaus klausimus aptarėme. Ar galite patvirtinti, kad taip ir bus? Come, ehm, e come dice lei, avevamo, e come dice lei, avevamo già deciso. Taip, tikrai, kaip jūs ir sakėte, ehm, praeitą kartą susitarėme kad spaudos atstovai nedalyvaus vidiniuose komiteto posėdžiuose ir kaip kolegos atsimena, esu parengęs laišką britų žurnalistams, kurie norėjo dalyvauti mūsų posėdžiuose, tai kol kas mes negavome atsakymą, tačiau ten, kur e, spauda dalyvaus, aišku, spauda neturė, spaudos atstovai neturės galimybių dalyvauti vidinėme institucinėme komiteto darbe. jeigu jie norės pasikalbėti su nariais prieš vizitą ar per klausimus, jie turės galimybę tai padaryti. Ir man atrodo, čia viskas yra aišku, viskas patvirtinta, ponia Greslė. Aš manau, kad tai yra e, bet kokia atveju svarbu, kad konfidencialumas būtų išlaikytas mūsų e, vidinių posėdžių. E, iš esmės aš džiaugiuosi šitą kelionę į Italiją, jinai bus ir naudinga ir įdomi, ir ten bus aptariamos svarbios problemos. Uh, Aš norėčiau tik tai paklausti, ponė pirmininkė, jeigu aš neklystu, mes e, koordinatorių posėdėje e, mes e, buvom sutarę, kad šitie klausimai kandidatui į Olafo postą bus uždarime posėdėje, o dabar aš matau, kad posėdis atviras. Ar čia teisingai supratau? Iš tikrųjų, aš rėmėsiu tuo, kad e, klausimai bus e, uždaras posėdis. Klausimai irgi bus uždarame posėdėje. E, tak, formand. Altså, det er, kun en, øh, det er kun en enkelt ting angående tai forberedelsesmateriale. Ačiū, panė pirmininkė. Aš tik noriu tik kelis dalykus pasakyti dėl to pasirinkimo delegacijai ir dalis iš tikrųjų dokumentų, kurie yra mm, pateikti susipažinti su situacija Italijoje, yra itališkai parašyti. Mes e, neturėjome prieš tai mokytis italų kalbos, kad galėtume perskaityti tuos e, dokumentus. Ir mes dabar e, tiesiog nesuprantame, kas ten parašyta. Jeigu ten yra parašy, aprašyti kokie nors dalykai, kuriuos mes turėtume žinoti, tada bent jau turėtume būti supažinyti mums suprantama kalba. Uh, kas ten yra parašyta. O dabar mes negalime jų perskaityti. Comunicato adesso eh, il segretariato, la signora Castillo, che ovviamente. Tik išgirdau iš ponios Castillo ir sekretariato e, paaiškinimus, taip, e, kaip ir jūs gavau e, medžiagą tuo pačiu metu, truputėlį vėlokai, aš taip suprantu, kad jau vertimą organizuoti nebepavyks, jau per vėlų. Taigi, Iš esmės, čia tie, kas turėjo surinkti tą visą pagrindinę informaciją, tiesiog ne visiškai atliko savo darbą. Ar dar kažkas norėtų pasitakyti dėl vizito į Italiją? Ne? Tai gal tada galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra kandidatų į OLAF direktoriaus postą klausimai. Kaip žinote, turime mm, trumpai jau parengtą sąrašą iš šešių kandidatų. Šią popietę vyks jų klausimai. O po to, kaip jau ir sakėme anksčiau, lakrčio 9 dieną vyks mūsų vidinės diskusijos ir balsavimas. Čia, kas yra labai svarbu, kad klausimai būtų efektyvūs ir kad būtų garantuotos vienodos sąlygos visiems kandidatams labai svarbu, kad visi laikytumėmės kiekvienam kandidatui skirto laiko. Viską puikiai žinome, penkios minutės kiekvienam kandidatui pristatyti savo įžanginę kalbą komentarus. Po to kolegos parlamentarai užduos klausimus. Jau turime sąrašą tų, kas uždavinės klausimus. Vieną minutę klausimui užduoti, dvi minutės atsakymui. Taigi, ping-pongo metodas. Klausimas atsakymas, klausimas atsakymas. Turime jau pirmąjį kandidatą, Herbert Bush. Sveikiname jį, jis sėdi šalia manęs ir iš karto suteiksiu žodį jiems jo pasisakymui. Jis turi penkias minutės, primenu, savo kandidatūrai pristatyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tai yra didžiulė garbė sėdėti šiame prezidiume. Galbūt aš šiek tiek dabar esu nervingas, turbūt nervingesnis negu anksčiau, tačiau bet kokiu atveju šita proga yra tikrai graži. Dėl įvairių priežasčių aš e, e, kandidatuoju į, į šią postą. E, vienas, viena priežastis yra liūdna, tai kad ankstesnis direktorius anksti, anksti mirė. Kitas dalykas, tai aš, kaip ir jūs, žinome, kad Olafas turėtų būti re, reformuojamas. Ir naujas Olafo generalinis direktorius turėtų, kad tik tai suderinti šią reformą su pasikeitusią situaciją mūsų teisės erdvėje. Žinoma, turi būti vykdomas darbas su įvairiais vertinimo centrais, įvairius klausimai turėtų vykti, būtent susijęs su e, kandidato į e, šį postą atranka. Ir man jau labai smagu, aš e, su dideliu suinteresuotumu ir įdomumu dalyvauju šiuose diskusijose. Aš e, šiame parlamente e, dirbu praktiškai kaip atsakingas už šią teisės saugos ir teisės sritį. Ir manau, kad galiu atsakyti kompetitingai į kai kurias klausimus. Aš kaip pranešėjas turėjau progą susipažinti su e, sukčiavimo mechanizmais, kovos su sukčiavimo mechanizmais Vadinasi, e, aš nesu naujokas šioje srityje. Žinoma, e, šioje vietoje e, yra šis beitas nuveikta. Aš prisimenu, kaip mes, kaip mm, sukūrėme Olafą, kaip agentūrą ir manau, kad yra pabrėžtini keli dalykai. Aš manau, kad yra pavojinga sukelti tam tikrus nepagristus lūkesčius, kalbant apie Olafo funkcijas. Tai būtent Olafas ne visada turi tam tikrus teisinius įgaliojimus ir tam tikrus išteklius, kad e, atsilieptų į visus iššūkius. O tai, kad Olafas, pavyzdžiui, nevykdo kokį nors užduočių, nes neturi tam reikiamų priemonių, kartais ir demotivuoja Olafo darbuotojus. Todėl aš norėčiau vengti tokių nepagristų lūkesčių. Kitas dalykas. E, tai yra atsakomybės klausimas. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad asmeninis, asmeninė atsakomybė turėtų būti taikoma. Ir uh, e, 99 e, metais, kai tik buvo kilusi krizė būtent dėl to, kad nebuvo asmeninės atsakomybės. Man uh, nelabai patinka dabartinis uh, Olafo valdybos mechanizmas, kai, val, uh, kai valdyba sprendžia iš esmės ir prisijima atsakomybę. Tai reiškia, daug žmonių prisijima atsakomybę ir ne vienas nėra konkrečiai asmeniškai atsakingas. Nesvarbu, kad e, galbūt mano išsilavinimas nėra teisinis. Tačiau aš galiu išnaudoti e, Olafo e, potencialą ir bet kokiu atveju e, gauti tinkamas konsultacijas iš specialistų ir ekspertų. Ir, žinoma, galiu pasitarti su jais bet kuriu atveju. Aš dabar perėsiu prie anglų kalbos. Aš, aš pateikiau e, nedidelį mm, pranešimą, savo idėjų santrauką, ką aš įsivaizduoju, kaip, ką galima nuveikti reformuojant Olafą. Ir e, pagrindinis dalykas tai yra teisinės struktūros Olafo reformą. Ir čia, e, čia aš manau, kad mano kaip kandidato į Olafo direktoriaus postą tai pagrindinė užduotis tai įgyvendinti tinkamai šitą reformą. Galbūt ir išorės veiksmuose reikėtų vykdyti šią reformą, nes, kaip žinote, mes turime naują sutartį. E, Kaip žinote, naujasis 325 e, Lisabono sutarties straipsnis yra daug geresnis negu ankstesnėje sutartyje. Tai vadinasi, mes galime kovoti su finansiniais nusikaltimais. Mes, e, e, mes galime dirbti šioje srityje. Aš manau, kad mes tik, tre, e, tai yra klaida, kad mes tik trešdalį savo pajėgumų panaudojame e, tyrimams. Ir kitas dalykas, mes turime persvarstyti iš naujo e, bendradarbiavimą e, Olafo su, e, su teisėsaugos institucijomis, tai yra su prokuratūra, pavyzdžiui. Ačiū. Uždėmesi. Ačiū, ponė Bošai, už pristatymą. Dabar pereiname prie klausimų raundo. Pradėsime nuo ponios Groslė vieną minutę. Ačiū. Ačiū malonu, kad aš galiu dabar atlikti kitą vaidmenį. Mes matėme pagrindinės silpnybės Olafo. Tai būtent, kad Olafas vykdo savo tyrimus per ilgai, kad jie yra ištringa nacionalinės teismuose, tai trūkstamas bendradarbiavimas ir todėl senaties terminas ateina per anksti. Tai vadinasi, čia, čia mes turėsime vykdyti tarsi ir visą teisės struktūros reformą. Ir labai malonu, kad kolega Biošas yra kandidatas į šį svarbų postą. Ir aš norėčiau paklausti, kaip, kaip jūs e, galėsite vykdyti šį darbą, būtent e, atitikti konkurso sąlygas. Ar jūs atsakysite anglų kalbą? Taip, aš manau, kad sakysiu angliš, angliškai. E, aš manau, kad šį klausimą jau nagrinėjo komisija savo kolegijoje. Ir aš manau, kad taip priklauso nuo pačios institucijos, kurioje aš galėčiau dirbti. Mano idėja buvo tokia. Aš kaip tik atėjau į šitos klausimus, manydamas, kad aš turiu tam, tam tikrą patirtį uh, politinių lygių kovodamas prieš sukčiavimą. Aš galbūt uh, galėčiau būti uh, E, institucijos partnerių, nes iš tikrųjų institucija turi atlikti šią reformą, o aš galėčiau jai padėti. Ačiū, pagelė. E, Gerimas e, kolega, norėčiau pasveikinti, patekus į šią atranką, į šį konkursą. Dabar kalbant apie OLAF. Kaip mes žinome, tai yra institucija, kuri užima svarbu vaidmenį institucijų sąrangoje kalbant apie jos santykius su, su kitomis institucijomis ir su valstybėmis narėmis. Ar galėtum, Herbertai, e, papasakoti, e, kokie, kokia tavo patirtis Europos lygių, kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis institucijomis? Um, gal galėtumėt pakartoti klausimą? Aš e, e, norėčiau paklausti, kokį, kokią patirtį susikaupęs bendradarbia, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, nes tai yra didžiausias iššūkis Olafo direktoriui. Ačiū už šį klausimą. Aš manau, kad jūs žinote, kad e, aš atlikau savo darbą, kurį jau minėjau. E, jūs žinote, kad aš rašiau pranešimą apie Olafo darbą kaip pranešėjas. Aš Aš būtent bendradarbiau su Olafu, e, būtent kasdieną praktiškai komunikuodamas su Olafo atstovais. Ir taip pat aš komunikuodavau su kitomis institucijomis. Aš prisimenu e, puikų bendradarbiavimą su taryba ir galiausiai bendradarbiavau ir su komisija. Ir e, taip pat jūs įvaizduojate, kaip aš prisidėjau prie Olafo kūrimo ir dabar džiaugiuosi, kad jis ši, ši institucija egzistuoja. Pone Biošai, jūs dabar kritikuojate, kad e, iš tiesų tyrimų per mažai atlieka Olafas. 35 e, procentai tik tai e, kasdienio darbo sudaro tyrimai. Jūs norėtumėt padidinti iki 50 procentų šių tyrimų skaičių. Aš norėčiau, kad jūs įvertintumėte tos tyrimus, nes aš nežinau, ar jūs turite patirti pakankamą tyrimų srityje, pavyzdžiui, kalbant apie teisinius tyrimus. Aš e, nesu linkęs kritikuoti Olafą. Aš e, iš tiesų dabar nedirbu šioje srityje jau ilgiau negu vien, vienus metus. E, aš tik tai žinau dabar visą informaciją iš pranešimų, iš informacijos, kurią skaitau. Ir įdomu, kad nuo 2004 metų, nuo ES plėtros, Olafo institucijoje e, daugiau darbuotojų pradėjo dirbti, tačiau e, tyrimų e, trukmė sutrumpėjo ir mažiau tyrimų atlieka, atliekama. Ir aš manau, kad tai reikia pakeisti. Žinoma, tai yra ilgas procesas. Aš kaip direktorius tikrai nenorėčiau išmesti, atleisti žmonės iš darbo. Tačiau bet kokiu atveju norėčiau juos motivuoti ir, ir padėti jiems geriau atlikti jų darbą. Ta aš turite tai aiškiai pasakyti. Tai yra mano pirmas prioritetas, kad kuo daugiau žmonių e, dirbtų tyrimų srityje, nes kitu atveju mes nepasieksime tų tikslų, kurios e, suinteresuotas šalis, kuriuose būtent ir tai sukūrė Olafą ir siekia. Pone Balčytė. Ačiū, gerimas pirmininkė, e, gerimas pretendentė. Man iš tikrųjų patiko jūsų įžanginė kalba, kurioje jūs aiškiai paminėjote, kad norint atlikti reformas būtina yra keisti. Ir aš tikrai sutinku su jumis e, dėl atsakomybės delegavimo įvairiom valdybom ir panašiai. Mano klausimas būtų toksai. Kiekvienoje valstybėje narėje veikia daugiau nei viena atsakinga institucija, kuri šiandieną tyria bylas finansinių nusikaltimų srityje, korupcijos, sukčiavimo atvejuose Pavyzdžiui, Lietuvoje jų yra penkios. Ir saugumo departamentas, ir specialiųjų tyrimų tarnyba, ir finansinių nusikaltimų organizacija, ir Lietuvos muitinė ir panašiai. Tačiau vieningos duomenų keitimosi ir pačio principo tarp šitų organizacijų nėra. Ir aš esu giliai įstikinęs, kad tam tikros nusikalstamos grupuotės dėl to džiaugiasi. Ir iš tikrųjų mano šalyje būna taip, kad tie tyrimai užsitėse ir yra problema dėl galbūt objektyvesnio ištyrimo. Ar jums netrodo, kad reikėtų vis dėlto valstybės narėse e, nustatyti tam tikrą informacijos keitimosi sistemą ir galbūt įgalioti vieną instituciją, kuri teiktų informaciją tiek Olafui, o galbūt ir teiktų arba rinktų informaciją dėl finansinių nusikaltimų ir dėl e, korupcinių nusikaltimų. Ačiū už atsakymą. Again, we, here we are in the, I think, in the field of. Vėlgi, čia mes kalbame apie Olafo reformas. Čia eitų, labiau apie, e, eitų kalba labiau apie reformos išorinius aspektus. Naujoje sutartyje yra mums sutikta daugiau galimybių nei anksčiau, nes, jei teisingai atsimenu, uh, Seniau tik tai esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, jeigu bendradarbiavimas neapima e, nacionalinės teisės, tik tuo metu buvo įmanoma tokį bendradarbiavimą užtikrinti. Dabar su naujaja sutartimi ši sakinio dalis buvo išbraukta ir būtent, aš manau, naujasis direktorius dabar ir turėtų su naujosiamis valstybėmis narėmis ir susidėrėti dėl šių klausimų, nes jūs labai teisingai pastebėjote, kad čia yra tam tikro deficito toj srityje, ypač kai eina kalba apie apmokesnimą, sukčiavimą. Iš tikrųjų, čia yra didžiulis tas deficitas, kai, kai eina kalba apie tokią priežiūrą, kai eina kalba apie ES pinigus you... Pana Šmit. Ačiū pirmininkė. Pone Baš, jūs aišku esate labai pažįstamas su parlamentu ir šiuo komitetu, taigi mano klausimas būtų, toks. Ar jūs išvelgiate čia kokios tai rizikos ar kokių tai problemų dėl to, kad jūs tokį ilgą laiką buvote politikas, o dabar tarsi perinate kitą stovyklą ir galbūt gali kilti kažkokių tai problemų dėl tuo santykių tokių ar jūs galvojate, kad jūs galėsite būti e, vienodai griežtas visiems, visoms ES institucijoms ir kad jūsų ankstesnė patirtis, ankstesni kažkokie tai santykiai nepakenks jūsų elgesiu, jūsų e, sprendimų prieimimui, jeigu jūs taptumėt Olafo direktoriumi? Um, you, uh, Ačiū, ponė Šmit. Aš tikriausiai esu labiausiai atvira, skaidri knyga, atviriausias kandidatas, kokį jūs matote šiandien, nes matote puikiai ir, ir pranašumus, ir trūkumus, abipusės. Jeigu jūs galvojate, kad mm, gal pernelik mandagus buvau kitų institucijų atžvilgių, aš nežinau, kaip kitos institucijos apie tai galvoja, nes na, galų gale visos trys institucijos turės susitarti dėl naujo direktorius ir manau, kad um, ypač komisijai, kai kuriems komisarams ypač mano asmenybė yra visiškai atvira, jokių, be jokių paslapčių, visi puikiai žino, kaip aš elgsiuos. Tai paskutinis mano toks sakinys būtų, kad galbūt iš tikrųjų per tam tikrą tokį mm, atšalimo laikotarpį, tokį, tokią pauzę politiniam gyvenime, kaip ir viskas, aišku, aš ne, viskas lyg ir išsisprendė, aš nemanau, kad čia galėtų būti kokiu nors problemu dėl to, kad kažkada anksčiau buvau politikas. Dank u voorzitter. Meneer Bush, u hebt uh, gezegd dat er een Ačiū pirmininkė. Pane Boš, savo pasisakymę jūs minėjote apie tai, kad jūs norėtumėt kalbėti ne vien tik tai apie parlamento ir personalo dalyvavimą tyrimo veikloje, kad jūs norėtumėte iš trečiosios pusės dar pažvelgti, kokius um, tyrimus, jūs norėtumėt uh, tada kažką pakeisti dėl tų tyrimų ar atsisakyti, kad, um, ar kažkokios kitokios veiklos atsisakyti, kad, nu, kad galėtumėt padidinti tą skaičių personalo, kiek užsijima tyrimais, kad būtų ne 35, o 50 procentų personalo, kuris atliktų tyrimus. Gerai, aš tada kalbėsiu angliškai galbūt neaiškiai buvo perteikta. Jūs pasakėte, kad tik tai trečdalis personalo atlieka tyrimus, o jūs norėtumėt, kad pusė personalo būtų užimta tyrimais. Taigi, kokius tyrimus jūs stabdysit ar atsisakysit jų tam, kad 50 procentų personalo uh, užsimtų tyrimais administracijai. Labai sudėtinga atsakyti šiandien į šį klausimą, tačiau mintis yra tokia, kad mes turime per daug um, pagalbinio personalo, pagalbinių tarnybų ir nepankankamai personalo, kuris tiesiogiai užsima tyrimais. Olafo egzistavimo priežastis yra būtent tyrimai. Mes esame tyrimus atliekanti tarnyba. Negali užsiimti vien tik tai e, seminarais dėl sukčiavimo užkardimo. Turi būtent atlikti savo darbą, kad suinteresuotos šalis būtų patenkintos, kad mes atitiktumėm mūsų e, lūkesčius dėl to, kokią mes turime tarnybą, kad iš tikrųjų 30 procentų pakankamai mažai yra ir reikia labai aiškiai nustatyti tikslą, tas tikslas turi būti aiškus ir tada turi siekti to tikslo. Aišku, su tais ištekliais, kuriuos turi. Panas Vydikovski. Panie Przewodniczący, e, mam krótkie pytanie. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas ponui Bush bus labai trumpas. Aš e, nesibaiminu, kad ponas Baš, kaip politikas, būtų, e, prarastų kažkiek nešališkumo savo poste. Aš manau, kad ponas Boš yra sąžiningas žmogus ir tokiam žmogui kaip Boš kažkokia ankstesnė patirtis net, nesukels problemų. Mano klausimas būtų e, toks, ponai Boš mes suprantame, kodėl jūs norite sustiprinti Olafo tyriamojo darbo pusę. Tačiau kovojant su korupcija, prevencija yra labai svarbu. Aš manau, kad ypatingai svarbu yra ES turėti atitinkamas institucijas, kurios būtų organizuotos taip, kad tiesiog neliktų vietos korupcijai tiesiog neturėtų būti jokių interesų konfliktų atvejų, neturėtų būti jokių kažkokių tai neiškių ryšių su lobistai ar privačiu sektoriumi. Tiesiog mums reikia daugiau skaidrumo ir būtent dėl skaidrumo stygiaus auga korupcija. Būtent, aš manau, mums reikia daugiau korupcijos ir vidinių saugiklių, vidinės kontrolės sistemos. Olafas kaip institucija turėtų turėti labai stiprų padalinį, kuris užsiimtų vidinė informavimo sistema, kuomet informatoriai pateiktų informaciją. Mes turėtumėm ne vien tik tai reaguoti į korupciją, bet mes turėtumėm imtis iniciatyvos, veikti proaktyviai, kai eina kalba apie kovą su korupcija. Ačiū, ką Jūs galėtumėte pasakyti. Uh, E, ir taryba, ir komisija yra tos institucijos, kurios e, nustato taisyklės. O net ir Olafas gali ir turėtų tik tais e, dirbti laikydamasis taisyklių. Tačiau aišku, galima būtų tobulėti. Ir vienas būdas, kaip pasiekti didesnio skaidrumo, būtų numatyti tam tikrą informacijos politiką. Čia vėlgi nenoriu kalbėti apie praeitį, bet manau, kad yra dar. Uh, mums yra dar likę veiksmų laisvės ir patys galite pabandyti prisiminti, kaip dažnai jūs šiame komitete gaunate informacijos. Ir kitos institucijos taip pat nelabai patenkintos informavimo kokybė, taigi manau, kad šis aspektas tikrai galėtų būti patobulintas. Ir aišku, kaip ir Eurostato atveju matėme, e, jei ko nors e, Olafas neinformuotų, tai gali kilti didelių problemų. Taigi, Tai būtų vienas atsakymas. Tai nėra pilnas atsakymas, bet e, šią kryptimį tikrai galima dirbti ir aš įsipareigočiau tikrai užtikrinti geresnę informacijos e, teikimo strategiją, nes e, man atrodo tai tikrai yra Olafo viena iš svarbiausių atsakomybių. Ačiū. Dabar ponas Verinauzer. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie jūsų profesinės patirties. Jūs studijavote sociologiją, o po to dirbote vietos valdžios institucijoje, po to e, turėjote visokiausios politinių atsakomybių, buvote partijos nariu ir taip pat tapote vietos valdžios institucijos pareigūnų, kaip ponia Greslė jau anksčiau minėjo, labai svarbu e, turėti ne tik vadybos darbo komandoje patirties, bet taip pat ir e, patirties e, teisinėje, teismų sistemoje. Taigi, ar galėtumėt paminėti savo pasiektus, pasiektą sėkmę šioje sistemoje? Na, aš buvau pranešėjęs įkuriant šią instituciją, apie kurią ir kalbame. E, jūs patys galite nuspręsti, ar ji buvo sėkminga ar ne. E, jūs turėsite balsuoti arba už, arba prieš. O antra, džiaugčiausi, jei manęs nebelaikytumėte politiku. Aš čia esu kaip kandidatas į labai įdomų ir svarbų postą Europos e, vienoje iš institucijų. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, mano eitos pareigos anksčiau e, taip, rėmėsi taip pat ir kvalifikacija. Aš, mano miestas manęs nesamdė šiaip savo, aš buvau pasirinktas, nes įrodžiau, ką galiu. Nemanau, kad jūsų čia skleidžiamas įvaizdis apie politikus, ir aš sakau tai kaip buvęs politikas, tačiau tas įvaizdis nėra tikslus. Aš norėčiau, kad į politikus būtų žiūrima iš kito aspekto. Ačiū. Ponas Olmaja. Pone Olmaja. Pirmininkė, ponė Boš. Norėčiau pateikti klausimą. Uh, Na, nemanau, kad buvimas politikų yra arba privalumas, arba trūkumas. Manau, svarbiausia yra kvalifikacija. Ir taigi mano klausimas su tuo ir yra susijęs. Uh, kai kartais iškyla korupcijos atvejai, iškiltų ateityje, kaip jūs ketintumėte siekti pažangos, kaip užtikrintumėte, kad tie, tos korupcijos bylos taptų baudžiamosiomis bylomis, kad jos būtų tyriamos. Ką darytumėte, kad Olafas veiksmingiau kovotų su tokiais e, atvejais? Iki šiol Olaf buvo Europos komisijos dalimi, tačiau nors jis ir yra komisijos struktūra, prieiga prieiga prie duomenų yra gana paprasta. Kokia jūsų nuomonė? Ar, ar, ar Olafas turėtų likti ten, kur yra, ar jo statusas turėtų būti e, pakeistas? Na, aš sakiau, kad norėčiau iškelti klausimą dėl tyriejų, tyriejų skaičiaus nuo dabartinio vieno trečdalio iki 50 procentų. Tai būtų viena priemonė, kaip užtikrinti trumpesnę tyrimo eigą, tikslesnę tyrimo eigą ir labiau patenkinančią tyrimo eigą. Antra, šis komitetas žino ir ypač mūsų pranešėjas žino, kad jau keletą metų dalyvaujame OLAF reformoje, tai yra institucijų darbas. Tačiau sakyčiau, kad OLAFo direktorius galėtų suvaidinti be galo svarbu vaidmenį, jis galėtų, būti, jis galėtų labai pasitarnauti, padėdamas šiame procese. Pirmininkas Barozo pateikė šią mintį, kad Olafo reforma per ateinančius keliarius metus turėtų būti prioritetu. Ir atsižvelgiant į naująją e, sutartį, būtent jos 325 straipsnį, mm, įsivaizduočiau, kad reikėtų pagalvoti apie inter, tarp institucinio pobūdžio Olafą, nes dabar e, sutartie aiškiai numatoma, kurios institucijos yra atsakingos už kovą su sukčiavimu. Praeitie taip nebuvo. Taigi, tai galėtų būti vienas būdas, kaip sustiprinti mūsų, kaip sustiprinti Olafo nepriklausomumą. Tačiau, kaip prisimenu, parlamentas skyrė visą dieną klausimams su įvairiausiamis institucijomis, siekdamas užtikrinti, kad jau tas Olafo nepriklausomumas nebūtų sumažintas. Tačiau aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie tarp institucinį aspektą, kuris dabar yra įmanomas e, dėl Lisabonos sutarties. Anksčiau tai nebūtų buvę įmanoma. Ačiū. Dabar ponas Valgan. Ačiū, pirmininkė. Pone Boš, savo pranešime e, labai pabrėžiate kad reikia reformuoti Olafą. Ir kad jeigu Olafą norime reformuoti, reikia stiprios vadybos kad būtų pakeistas organizacijos valdymas, darbo metodai, organizacijos prioritetai. E, man įdomu, kaip ketinate tai pasiekti. Kitaip tariant, galbūt galėtumėte apibūdinti, kokio vadybos stiliaus laikytumėtės. Per vieną dieną, aišku, to nepadarysi. Turime struktūrą, turime veikiančius asmenys, taip pat ir aukštesnių lygmenių ir turi dirbti su tais žmonėmis, kuriuos turi. Tai visiškai aišku. Kita vertus, visuomet yra kažkokių tai natūralių pasikeitimų. Žmonės išeina, gal nori pasirinkti kitą postą ar grįžti į savo tėvynę, pavyzdžiui tokiais atvejais, kiek įmanoma, aš norėčiau pakeisti e, žmonės, kurie išeina iš įvairių tarnybų, tais, kurie po to atliks e, tyrimus. Aš kalbu ne apie 70-80 procentų, bet apie 50 procentų personalo, kurie turėtų būti tyrėjai. Antras dalykas, aišku, čia dar tik tai klausimai, bet e, viena mintis būtų gal tokia labai iški, aš kaip di direktorius e, norėčiau iš teisinės pusės uh, turėti kad tuos nacionalinius prokurorus, kurie e, tiesiogiai dirbtų su Olafu, kad jie tiesiogiai būtų greta manęs. Jie turėtų būti tiesioginiai patarėjai generaliniam direktoriui. Uh, Taigi visiškai aišku, kad kai nekalba apie bet kokią bylą, kuri iškeliauja iš Olafo į kažkokią tai uh, nacionalinę instituciją, kad ji būtų patikrinta nu, nacionalinių patarėjų. Tai visiškai aišku. Dankeschön, Herr Bösch, folgende. Panas Lauzerį. Pone Bežai, ačiū Jums. Jūs pasakėte, kad Jums svarbiausia, kad Olafas e, svarbiausia vykdytų tyrimus. Ir, ir aš e, taip pat sužinojau, kad jūs patikėte netgi paraišką Olafui dėl e, tam tikrų įvykių susijusių su jūsų kolegomis. Kaip galite užtikrinti, kad e, Olafas net ateityje, kai jūs tapsite direktoriumi, taps tikrai nepriklausoma institucija ir nesikiš į politinį darbą. Vėlgi, ponė Irenhauser, aš norėčiau, kad jūs mane laikytumėt tuo, kurie e, prašo šio darbo vietos, e, turint omenyje politinius aspektus, aš norėčiau atvirai pasakyti, na, nežinau, kuomet yra kažkoks tai pageidavimas ar skundas teikiamas, Olafui. Noriu tiesiog pabrėžti, kad Olafas buvo įsteigtas būti tokia institucija, kur jūs kreiptumėtės, jeigu būtų kažkas um, keliančio įtarimą. Ir tuomet generalinis direktorius, ne ponas Boš, ne kažkas, bet generalinis direktorius privalo nuspręsti, ar tyrimas bus atliekamas ar ne. Šiuo atveju generalinis direktorius būtent ir daro tos tyrimus. Abbiamo altri 10 minuti, facciamo qualche altro giro di domande. Dar turime 10 minučių, taigi kolegos gali dar kartą kelti klausimus, ponia Greslė. Ačiū dar kartą, aš sutikti žodį, aš norėčiau dar nuo pradžių pradėti. Aš norėčiau e, paminėti dar vieną dalyką. Tai būtent, kad e, tyriejų skaičius bus padintas nuo 35 procentų iki 50 procentų. Uh, Iš esmės nėra taip, kad tie 50 procentų dabar sėdi ant sofos ir nieko neveikia, o kiti žmonės dirba. Atsižvelgiant e, į e, teisinį vertinimą ir kitus vertinimus, mes galime pasakyti, kad 30, e, tie 35 procentai jau yra iš tiesų pakankamas skaičius. Tai kaip Jūs spręsite šitą klausimą, šitą personalo klausimą visų pirma? Pardon? It's, it's, it's difficult to, to answer this. Na, sudėtinga, pane Greslė, atsakyti jūsų klausimą keliais sakiniais, bet iš mano pusės jūs turėtumėt matyti aišku ryštą, aišku tikslą, kad, na, žmonės vis tiek turi būti kažkuom pakeičiami ir iš mano pusės būtų toks įsipareigojimas. Uh, Jeigu jūs tikite e, tuo, ką, ką, ką sakau, aš galiu tiesiog pristatyti savo mintis. Jeigu jūs galvojate, kad e, dabar Olafas dirba e, tikrai gerai, geriausiai kaip kad galėtų būti valdomas, tai aišku, kad bus ir geresnių kandidatų nei aš. O, nes aš galvoju, kad mes galime pagerinti ir tą. Ta žmonių požiūrį, kad jie siektų su aistra, su didžiuliu užsidėgymu dirbti Olafui, jeigu jiems suteiki labai aišku tikslą. Ir mano manimo tikslas visų pirma yra tyrimai, o visa kita aš puikiai žinau, ką Olafas turi dar atlikti. Aišku, yra ir kitų funkcijų, kurias turi atlikti uh, Olafas. Tačiau reikia labai aiškiai pasakyti ir būtent savo įžanginėme žodėje aš ir pabrėžiau, kad nenorėčiau sukurti kažkokių tai lūkesčių, kurių negalėtumėm įvykdyti, kadangi neturėtumėm išteklių. Aš turiu sutelkti dėmesį į tai, ką mes turime. Tai ir aš suprantu komisijos ir, ir kitų institucijų poziciją, kad jeigu yra taip, kad me, iš metų į metus vis turime tuos tyrimus, kurie neužbaigti, tai, tai nepriimtina. Žmonės, pavyzdžiui, susirga ar dar kažkas atsitinka ir kažkas turi perimti atsakomybę ir tada kažkas pasako, ne, viskas, mes tą bylą nutraukėm, neturim pakankamai įrodymų. Aš manau, kad čia tikrai situaciją galima pagerinti. Ačiū, pirmininkė. Neger. Wie geht es nochmal? Aš norėčiau dar kartą paklausti dėl asmeninės motivacijos. E, mes dabar svarstome e, kvalifikacijos klausimą, kaip tik minėjome jį. Aš žinau e, iš asmeninių pokalbių su jumis, kad, kad puikiai išmanote šitą situaciją, tačiau galbūt galėtumėte paaiškinti komitetui, kodėl pasirinkote būtent šitą postą? Kas sužavėjo čia labiausiai? Yeah, well, <laughs> in the beginning, in the beginning, uh... Iš pradžių, ką aš pasakiau, dėl tragiškų priežasčių, kad panas Brunner mirė, jį reikia kažkuo pakeisti. Tai viena priežastis. Antra priežastis tai buvo būtent mano prioritetai, ką aš jums išdėščiau, kad mano manimu mm, dabar kovos su sukčiavimu darbe, kovos su sukčiavimo politika ES atėjo to lūžio momentas. Visi sako, kam yra reikalingas tas Olafas. Ponas Baroso ir parlamentas ir visi kelia tą klausimą ir aš manau, kad dabar aš tikrai galiu prisidėti prie to uh, klausimo labai įdomiai, labai gerai ir aš manau, kad uh, po to jūs nuspręsite, ar tai buvo sėkminga ar ne, bet aš manau, kad uh, tikrai uh, galime prisidėti prie Olafo transformacijos ir jūsų kaip išrinktos politinės institucijos uh, Aišku, sprendimas yra čia, jūs nuspręsite, ką daryti, bet aš galiu būti jūsų pagalbininkas šiame darbe penkerius metus. La kolega Kostinger, prego. Kostinger. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš jūsų vertinimo akivaizdu, kad e, Olafas turėtų būti tarp institucija agentūra ir turėtų būti e, jo darbų teisėtumas ir pagristumas pagerintas. Tai yra toks jūsų siekiamas tikslas. O kaip jūs manote, kaip Olafo vertina dabar komisija ir kokie yra trūkumai bendradarbiavimo su komisija? Pačioje pradžioje, 98 metais, dar prieš tuometinę komisijos krizę, parlamentas parengė ataskaitą, kad e, reikia pakeisti uh, tuometinė UKLAF ir parlamento pirminė idėja buvo būtent įsteigti in, tarp institucinę tarnybą OLAFą. Man atrodo, tai tikrai buvo labai įdomi struktūra, įdomus sprendimas. Na, Realybėj e, tik tuo metu, kai komisija atsistatydino, e, buvo tik kelių savaičių e, ta, tokia, toks laikotarpis, kuomet buvo galima būtent Olafą sukurti, kuris kaip ir padėtų auditorumams, auditorumai to nenorėjo arba buvo sprendimas prijungti Olafą prie komisijos ir štai būtent susiformavo va tokia hybridinė struktūra, kokią mes turime šiandien. Tačiau aš manau, kad jeigu mes norime dabar kažką pakeisti jo darbe ir jeigu politinė valia būtų tą daryti, tai aš labai mielai jums padėčiau tai padaryti, nes pati mintis nėra labai nauja. Ringraziamo Herbert Bosch per l'audizione. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Boš, štai kad jis atėjo pas mus į klausimus. no está, no sono contento. Allora, diamo, okay. diamo uh, la parola adesso al secondo uh, candidato. Dabar kalbės antrasis kandidatas, ponas Thierry Cretan. Jis taip pat galės eh, per penkias minutės pristatyti savo kandidatūrą. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, visų pirma, noriu padėkoti Jums už tą garbę šiandien būti čia prieš piliečių atstovus. Taigi, visų pirma, aš buvau praktikas ir akademikas, mano mm, profesinė karjera 18 metų buvo vyriausio prokuroro, finansinių bylų prokuroro karjera. Prieš 13 metų mano karjera tapo europinė ir e, užsiimu organizuotų nusikalstamumu, pagalba baudžiamųjų bylų tyrime, kovojant su pinigų plovimu, korupcija, tarptautiniu sukčiavimu. Taigi, iš tikrųjų, daug mano bylų plačiai nuskambėjo Prancūzijoje, susilaukė spaudos dėmesio. Olafe dirbu nuo 2001 metų, užsijimu ir mm, muitinių darbų, tiesioginėm išlaidom, išorės pagalba, vidaus tyrimų. Aš esu A direktorius, mano atsakomybė yra, mm, apima taip pat ir akademinius sluoksnius, tai yra organizuotas nusikalstamumas, tarptautinė baudžiamąją teisę. Mano ketinimai yra Olafą paversti kompetencijos centru ir aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu Olafo dėmesio centrą e, perkelti į pagrindinius dalykus, tyrimus, operacinę veiklą, reikia reorganizavimo. Antras dalykas, aišku, kad Olafas turi sutelti dėmesį į pačius sudėtingiausius ir pačius sunkiausius nusikaltimus, kur iš tikrųjų ir tuos atvejus, kur gali e, Olafas duoti pridėtinės vertės. Taip pat Olafas gali su suvaidinti labai svarbu užkardimo politikos rengimo darbą padėdamas komisijai. Ir, Aš manau, kad reikėtų operatyvinį darbą perorientuoti, pagerinti darbą operatyvinį, kokybę jo tyrimų parinkimą. Ir todėl noriu pabrėžti bendradarbiavimą su nacionalinėmis struktūromis, lygi, tarptautinėmis institucijomis. Toliau, manau, kad Olafas privalo tapti teisėtumo ir pagrindinių teisų gerbimo centru. Aš noriu pabrėžti rezultatų ir deramo proceso formulę čia. Ir paskutinis dalykas, aš noriu pabrėžti ne nepriklausomumą. Čia blogiausia, aišku, kuomet tyrimo darbas yra panaudojamas kažkokiom manipulacijom, kažkokiam mm, asmeniniams tikslams. Taigi labai svarbu, kad visa operatyvinė tyrimo veikla, išvados būtų objektyvios, būtų nepriklausomos. Per savo 30 profesinio e, darbo metų aš tikrai visuomet rodžiau labai tvirtą nepriklausomumą. Ir aš manau, kad nepriklausomumas nėra kažkas tai tokio, kas izoliuotų asmenį, nes izoliuotas asmo tikrai negali būti naudingas. Bet aš noriu pasakyti Jums, kad esu ne vien tik tai praktikas, aš taip pat esu ir organizatorius. Puikiai suprantu, kas tai yra novatoriškumas. Mano e, vadovavimo stilius yra labai ryškus. Aš esu atviras, diplomatiškas, puikiai užmesgu kontaktų su partneriais ir tikrai esu įpratęs tą nuolat daryti. Ir puikiai pažįstu kovos su sukčiavimo darbą, institucinį darbą, kurį kuriame institucinė aplinka, kur Olafas e, buvo steigiamas ir, ir pradėjo dirbti. Aš norėčiau e, parodyti, kad turiu ne vien tik tai profesinę patirtį, aš noriu prisijimti taip pat ir Olafo direktoriaus atsakomybę, kad galėčiau priimti e, sprendimus, kaip esu įpratęs, sudėtingomis, neiškiamis sąlygomis. Ir savo trumpame pasisakymė noriu tarti keletą žodžių ir dėl ateities. Aš manau, kad tikrai reikia visų pirma spręsti pagrindinės dabartinės Olafo problemas, atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi teisingumo, laisvės ir saugumo erdvė, tam, kad būtų galima tikrai um, išplėsti, um, praturtinti mūsų darbą ryšiai su Eurojustu, Europolu ir ypač um, Europos prokuratūros tarnyba tarnybomis, ta, galvojant apie Europos prokuratūros projektą. Manau, kad iš tikrųjų, um, galvojant apie uh, trumpalaikio, laiko, trumpalaikio laikotarpio uh, ateitį, labai svarbu yra pare, pasirenkti ilgalaikio laikotarpio pasikeitimams OLAF AFE, kad būtų galima tikrai pakeisti kai, tai, kaip yra atliekami mūsų tyrimai, kad galėtumėm realiai prisidėti prie tarptautinių tyrimų. Ir jūsų komitetas ir visas parlamentas tikrai visuomet galės pasikliauti e, mano ryštų, bendradarbiauti su jumis, pasidalyti e, mintimis, e, patirtimi ir tikrai aš labai tikėsiuos ir, ir parlamento palaikymo darbe. Ačiū. Pane Greslė. Eindrucksvolle Präsentation iš tiesų labai įspūdingas prisistatymas. Jūs esate tas kandidatas, kuris konkrečiai yra susipažinęs su ES patirtimi šioje srityje ir taip pat puikiai atitinkate konkurso sąlygas, tai būtent jūs turite teisėsaugos darbuotojo patirtį. Ir jūs e, turite puikią darbo patirtį ir e, esate žmogus, kuris gali iš karto pradėti dirbti. Ir jeigu nors dalį iš tikrųjų gyvenėtumėte bent to, ką jūs jau papasakojate, iš tikrųjų būtų labai puiku. Jūs žinote būtent e, silpnybės Olafo, ir, nes jūs jau ilgai dirbate Olafe. Ir jūs taip pat pristatėte save, kad aš jumis iškart patikėjau. Ir, ir, ir aš norėčiau paklausyti dabar jūsų, kokios yra trys pagrindinės e, priemonės, kurias jūs iškart dabar pasiūlytumėte. Les premières mesures que the, the first measures I would like to envisage very quickly. E, Olafe, pirmiausia, norėčiau įgyvendinti priemonę susijusią su bylų nagrinėjimo trukme. Tai reiškia, kad tikriausiai e, reikėtų atlikti reorganizavimą, kadangi mums reikia e, skirti išteklius ten, kur jų reikia. Tikriausiai yra ištekliai, kurie dubliuojasi Olafe, juos reikia efektyviau perskirstyti. Tai būtų pirmasis, pirmoji mano priemonė. Antra, aš atkreipčiau dėmesį, kaip ir dabar darau, į mūsų tyrimų veiksmingumą. Savo kalboje minėjau, kad norėčiau susitelkti ties tikraisiais sukčiavimo atvejais, taigi reikėtų pagalvoti apie geresnį bylų atrinkimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kai ką susijusio su realizmu. Mes turime peržiūrėti darbo metodologiją. Čia be abejo reikia tobulėti ir daug ką reikia padaryti. Ir aš planuočiau nedelsiant paskirti grupę žmonių atsakingų už šią priemonę. Dabar ponas Gair. Ačiū. Čia, Olafai, mes sudarėm ne, ne tik su tą problemą, kad e, e, tyrimuose dalyvauja mažai žmonių, todėl, todėl bylos yra sprendžiamos ilgai ir e, jos yra nagrinėjamos per menkai. Antras rūpestis yra klausimas, kaip nacionalinės vyriausybės toliau nagrinėja tos, to, tas bylas. Kaip jūs įsivaizduojate? Kaip baudžiamas persekiojimas nacionalinėse vyriausybėse galėtų būti tęsiamas po to, kai baigia Olafas savo bylos nagrinėjimą? Prisimenant sutartis, aišku, kad su valstybėmis narėmis reikia dalintis šią atsakomybę ir bendradarbiauti. Svarbiausia OLAF funkcija yra sukurti geresnį pasikeimą ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, o kalbant apie teismų sistemą, tai yra lygiai tas pats. Tačiau OLAFo viduje mums reikia uh, E, tobulėti. Jau šis procesas prasidėjo, bet jis dar turi tęstis ilgai. Taigi mums reikia patobulinti tai, kaip mes e, teikiame informaciją teismams. Kodėl? Kadangi jei perdodate informaciją, kuri yra kažkoks pusfabrikatis, nėra gera, tuomet teismams problematiška ją toliau apdoroti. Taigi mes, Olafe, turime e, sukurti tokį procesą, kad valstybių narių teismams geresnė, geriau paruoštą informaciją mes perduotume. Šiu, šito dalyko aš esu pilnai įsitikinęs. Pavyzdžiui, aš norėčiau suburti veiksmingesnę e, tam tikrų Olafo padalinių grupę, pavyzdžiui, teisminių patarimų, teisinių patarimų, taip pat e, ir skundų grupę, kad būtų tam tikras e, teisinės patirties pasitikėjimo pagrindas, kad būtų galima perduoti nacionalinėms institucijoms geriau paruoštą informaciją valstybėse narėse. Dar norėčiau paminėti, kad dabar kartais susidurėme su problema, kaip teismai interpretuoja, supranta tą informaciją ir todėl dar sėki sakau, kad reikia sukurti pasitikėjimo atmosferą. dal momento che manca l'onorevole Rivellino, l'onorevole Gressla. Pone Rivolino. Ačiū. Ačiū. E, Olafo reforma iš tikrųjų yra vykdoma. Todėl labai svarbus yra šitas generalinio direktorius postas. Per pasarosius dešimt metų e, nebuvo dar tokio atvejo, kai turėjo įsikišti ir e, stebėjimo tarnybą, kontrolės tarnybą. Taigi, ką Jūs galėtumėte pasakyti, kada Jūs kreipsitės į mm, kontrolės komitetą, kada iš tiesų jūs bandysite spręsti sudėtingas problemas. Iš tiesų, kaipgi yra su Olafo nepriklausomumu? Ir kaip yra su tomis procedūromis, kurios yra skirtos užtikrinti šitą Olafo tyrimo nepriklausomumą? Here, um, Čia mes kalbame apie labai svarbų ir taip pat jautrų klausimą, tačiau e, norėčiau pradėti savo paaiškinimą apie nepriklausomumą štai kuo. E, buvimas nepriklausomu reiškia, kad esame objektyvus ir neutralus tyrimo metu. Tai taip pat reiškia, kad galėtume eiti kiek galima toliau, tiek kiek leidžia bylos įrodymai. Taigi kalbu tik apie faktus. Tačiau manau, kad nepriklausomumas susijęs dar su kai kuo ir labai aiškiai jums pasakysiu, manau, kad tai taip pat remiasi patirtimi. Minėjau savo pasisakymę, kad patirtis yra labai svarbi ta prasme, kad turite sugebėti suvokti, iš kur kyla galimi pavojai jūsų nepriklausomumui. Ir čia, man atrodo, jau remiantis patirtimi reikia to išmokti, taip pat reikia visą laiką likti budriam. Tai būtų tokia mano pozicija. Taigi tai priklauso ne tik nuo individo, bet taip pat ir nuo teisinės aplinkos. Tačiau tai norėjau paminėti šiandieną. Vėlgi, nepriklausomumas nėra privilegija. Man nepriklausomumas tai yra didžiulė pareiga, krentanti e, ant Olofo direktoriaus pečių. Tai reiškia, kad nesate nepriklausomas daryti, ką tik norite. Tai reiškia, kad reikia būti atskaito, at, atsakingam prieš jūs, prieš komisiją. Ir grįžtant prie to, ką minėjote e, dėl hierarchijos problemų komisijoje, nes jūs tai būtent ir paminėjote. Vėlgi, man atrodo, kad svarbu save priskirti tinkamai, tinkamoje vietoje, kalbant apie atsakomybės. Kai turi misiją, ją turi įgyvendinti. Ir aš būtent taip įsivaizduoju savo darbą. Jeigu reikia pateikti bylą priežiūros komitetui ar kam nors kitam, man atrodo, aš galėčiau tai padaryti. Dabar ponas Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė, e, gerimas pretendentė. Iš tikrųjų, e, reikia sutikti, kad jūsų patirtis yra milžiniška, e, kalbant apie tyrimus ir kitus reikalavimus, kurie būtini yra šitai tarnybai. Tačiau savo prisistatymę, man atrodo, jūs pasuminėjote visus gerus savo norus, kuriuos ne visada bus įmanoma įgyvendinti. Pirmiausia, susidursite su E, galbūt žmogiškųjų išteklių problema ir esu įstikinęs su tam tikra galbūt ir finansinė problema. Bet nežiūrint į tai, yra iš tikrųjų sveikintinas noras reformuoti Olafą. Bet jūs paminėjote vieną punktą, kad jūs planuojate geresnį bylų atrinkimą, jau pats noras atrinkinėti bylas, mano supratimu, yra subjektyvu. Ir antras mano klausimas dėl struktūrinių fondų. Šiandieną daugiausiai išeikvojame energijos, skirdami struktūrinių fondų panaudojimo problematiką ir daugiau negu 50 procentų visų tyriamųjų objektų pasakė, kad didžiausia problema yra struktūrinių fondų reikalavimų per daug sudėtingumas. Ir aš manau, kad tiek komisija, tiek Olafas, tiek parlamentas arba kiek tai yra mūsų komiteto galiuje ateityje šitą problemą turi spręsti. Gal jūs galėtume trumpai vis dėlto pa, pateikti savo pasiūlymus ir savo viziją, kaip jūs iš tikrųjų darytumėt. Of... Dėl bylų atrinkimo, kadangi kaip, suprantu, kad e, tai būtų pirmasis aspektas jūsų klausimo, tai yra Olafui tikrai svarbu. Olaf turėtų būti tyrimų institucija, kuri galėtų atrinkti bylas, kurios turi pridėtinės ver vertės ir kurias e, tikrai reikia tirti. Dėl struktūrinių fondų jie e, yra naudojami kartu su valstybėmis narėmis. Taigi tai yra ir mūsų, ir valstybių narių atsakomybė. Olafe mes turime savo pastangą sutelkti ten, kur būtina atlikti veiksmus. Taip pat man aišku, kad kai kalbame apie organizuotus nusikaltimus, kai labai sudėtingai mes e, pasisaviname pinigus, nes mes kalbame apie e, sukčiavimą ir korupciją, sąmoningus nesukčiavimo korupciją, o netyčinius pažeidimus, kuriems pasiruošta. Man atrodo, kad mes gali, galėtume tikrai labai suvaidinti svarbu atgrasantį vaidmenį pasirinkdami atitinkamas bylas. E, taip pat kaip galėtume pagerinti procesą. Aš tikiu, kad iš mūsų tyrimų mes galime išmokti labai daug pamokų ir jeigu jos tikrai bus išmoktos, tuomet jos leis pagerinti sistemą. Komisija kaip tik ketina pradėti naują kovos su sukčiavimu strategiją. Ten sakoma, ir aš sutinku su tuo, nes ir pats taip manau, kad reikėtų pradėti nuo mūsų bylų baigimo. Jau baigėsi mano laikas, bet norėčiau apie tai pakalbėti. Neseniai Olafe buvo viena byla, kur sugebėjome atlikti labai plačią analizę ir komisija ir valstybės narės gali labai daug pasimokyti, kur galima tobulinti fondų valdymą. Mes galime teikti labai daug informacijos partneriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, kad būtų galima pagerinti iš esmės visą sistemą. Grazie Presidente. Signor Cretani, volevo chiederle, lei può confermare di possedere l'esperienza richiesta di almeno... Noriu paklausti, pono Kretaneris gali patvirtinti, pavyzdžiui, dėl penkerių metų patirties aukšto lygio uh, valdymo uh, patirties, ar jūs uh, Um, esate kažkokioje profesinėje asociacijoje dirbęs, buvęs narių, jeigu taip, kokioje. Kitas klausimas yra, ar jūs esate kad nors dalyvavęs byloje susijusia su Italijos karjerį finansį aukšto lygio pareigūnais. I will turn to English. I do not exactly to what you refer, but... Čia, ką jūs turite omenyje, mm, nelabai žinau, bet kai eina kalba apie mano kokio, kokios, mano dalyvavimus kokiose tai sąjungose, aš kuomet anksčiau buvau tyriamasis teisėjas Prancūzijoje, mm, aš aišku buvau at, mm, magistratų teisėjų sąjungos nariu, o daugiau aš ne visiškai suprantu, apie ką konkrečiai jūs kalbate. Gal jūs galėtumėt patikslinti savo klausimą? Parlerò anche più lentamente così da dar modo ai traduttori. Dunque io desiderio sapere se lei. Uh... Taigi, aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite pakankamai patirties. Tai yra um, aukšto lygio um, vadovų reikalinga um, būti buvus bent penkerius metus. Jūs turite turėti bent penkerių metų vadovavimo patirties ir kitas dalykas, tai yra ar esate buvęs kokių sąjungų narių. Jūs paminėjote magistratų teisėjų sąjungą, ar, jų, ar tai yra kokia profsąjunga, ar kokia kitokia sąjunga. Taip pat kitas dalykas dėl uh, kaltinimų dėl Guarderi de Finance aukšto lygio pareigūno byloje. But... Jūs kalbate apie asociaciją, tačiau Prancūzijoje tai yra tas pats. Sąjunga tai yra um, teisinė prasme asociacija. Aš buvau daugelį metų magistratų teisėjų profesinės asociacijos nariu. Taip. Galiu Jums patvirtinti ir tai, kad turiu vadovavimo patirties, tik, tai, tikrai ilgesnės nei penkerių metų patirties. E, pavyzdžiui, esu buvęs vyriausiasis prokuroras Prancūzijoje teisme. Uh, šešerius su pusę metų. Aš prižiūrėjau biudžetą, vadovavau daugeliu kitų sričių. Tai yra ne vien tik tai kasdienis vyriausio prokuroro darbas, tai yra taip pat ir tai, kas yra vadovo darbas. Kuomet atėjau į tą teismą. Tas teismas panašėjo į XIX amžiaus teismą. Tuo tarpu 93 metais, kai tą teismą palikau, tai jis buvo tikrai XX amžiaus pabaigos teismas, labai modernizuotas ir taip toliau. Tikrai buvo sukurtas geresnės darbo sąlygos visiems ir taip toliau. Paskutinis dalykas. Dėl to skundo, kurį jūs paminėjote. Taip, gavau skundą iš Gvardieri de Finansą pareigūno. Tas tiesa aš paprašiau 24 straipsnio apsaugos. Kiek aš žinau, tai dar vyksta tas procesas ir laukiu e, komisijos tarpininkavimo tarnybos sprendimo po e, dabar Olafo generalinio direktoriaus pareigas einančios e, direktoriaus sprendimo. Panas Tas. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, Jūs žinote, kad e, mes taip pat, e, kaip e, biudžeto kontrolės komiteto atstovai, mes per pastarosius dešimt metų kalbėjomės labai dažnai su Olafo atstovais, mes su jais bendravome. Ir man per dešimt metų pasirodė, kad yra labai daug vidinių problemų Olafo tarnyboje. Ir kartais net kalbama apie tai, kad netgi klanai formuojasi grupuotės tam tikros Olafo viduje kurios kariauja tarpusavyje. Vadinasi, e, yra tam tikrų kliūčių atliekant e, tam tikrus tyrimus e, ir viskas vyksta ne taip gerai, kaip buvo numatyta. Ir aš dabar norėčiau, norėčiau paklausti tą patį klausimą, kurį klausiu ir visų kandidatų. Ar jūs galėtumėte iš tikrųjų tai patvirtinti, tokius kaltinimus, pavyzdžiui, kad tokie dalykai vyksta Olafe. Ir kaip jūs elgsitės, kad šie galimi konfliktai Olafo viduje būtų panaikinti. Būtent kaip naujasis generalinis direktorius. It's true that in Olaf. Uh... Tiesa, kad Olaf viduje yra problemų. E, jūs minėjote žodį klanai. Aš taip nesakyčiau. Žinoma, yra e, tam tikros grupės žmonių, kurie turi tam tikrus požiūrius, skirtingus. Ir žinoma, tai yra tiesa kartais yra tokių situacijų, kai tai gali virsti konfliktu. E, tai pavyzdžiui, kai kas nors diskusijose prieštarauja. Pavyzdžiui, čia gali būti dienos pradžioje, tačiau dienos pabaigoje viskas yra išsprendžiama. Čia yra keli dalykai svarbus, mano nuomonė. Tai būtent, kad žmonės puikiai suprastų savo misiją. Kartais kyla problemų su e, misijų apibrėžimu. Tai būtent, e, jie turėtų būti aiškia misija, aiškės priemonės vykdinami savo tyrimą, kaip, čia kaip aš minėjau savo pradinėje kalboje. Tai būtent, kad, e, kad tyrimai būtų nenukreipti tikslingai, pavyzdžiui, prieš kokią nors instituciją. Tai iš tikrųjų mes turim būti objektyvus ir neutralus. Kaipgi aš su tuo elgčiausi, jeigu aš tapčiau generaliniu direktoriumi? Man atrodo, kad atsakymas yra pakankamai paprastas. Pirmas dalykas, aš turiu išklausyti žmonių. Taigi, kas yra pradinis tokių vadinamųjų konfliktų punktas? Tai žmonės nebendrauja tarpusavėje pakankamai. Aš bandyčiau išspręsti šią problemą. Tai reiškia, kad žmonės turėtų bendrauti tarpusavėje, komunikacija turi būti vystama, kad susėstų kartu, ieškotų bendro sprendimo, ieškotų kompromisu. Tai būtent tas ir yra mano veiklos moto. Ir aš norėčiau aiškiai pasakyti, jeigu yra tam tikras tikrai uh, nesutarimas tarp tam tikrų grupių arba ta, e, asmenų, tai reiškia, kad e, žmonės iš esmės yra nepatenkinti savo darbu. Vadinasi, aš kaip generalinis direktorius turiu tarsi pašalinti tuos konfliktus, bandyti juos išspręsti. Aš norėčiau pagerinti tam tikras darbo situacijas, padėti žmonėms jaustis saugiems ir žinoti, ką jie daro. Aš norėčiau, kad e, kiekvienas suprastų, ką jisai daro ir kuria kryptimi mes einame. Aš manau, kad šioje srityje mes galime daug nuveikti. Tačiau reikia mums aiškiai pasakyti, ko mes siekiame. Ir siekti to bendru. Bendrai. Taigi aš nenorėčiau, kad būtų painiojama tarp, tarp e, konfliktų ir tarp įprastų darbinių ginčių. Crebbe al gruppo ECR se c'è qualcuno perché non, non vedo nessuno. Del... Ačiū. Ar kas nors iš ECR frakcijos norėtų pasisakyti? Niekas nenori pasisakyti. Andrėsam, prašau. E, Pone Andrėsam. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš manau, kad. E, aš manau, kad informatoriai yra pakankamai svarbus dalykas, kuris turėtų būti nagrinėjimas. Ir kaip Jūs manote spręsti šitą informatorių klausimą, kad jie būtų patikimi e, ir nepriklausomi? Whistleblowers are a tool at our disposal from a statistical informatorius mes galime pasinaud jais pasinaudoti kaip e, įrankiais. Tačiau pagal statistiką galiu pasakyti, kad tokių pagal statutinį apibrėžimą mes daug neturime. Tačiau kasdien Olaf susiduria su e, daug anoniminių skundų, jų tikrai sulaukėme nemažai. Norėčiau pasinaudodamas progą kai ką pabrėžti. Visada sudėtinga aptikti sukčiavimo atvejai, nes tai yra svarbiausias dalykas, be to mes negalėtume pradėti tyrimo. Tačiau mes visą laiką e, labai mm, atsargiai elgiame su anoniminė informacija, nes dažnai e, pavojus kyla pagrindiniams teisėms. Kaip galiu patikrinti, ar kažkoks e, galimas kaltinimas yra pakankamai rimtas, jei nežinau, iš kur jis ateina. Uh, Taigi kartais mums kyla tokia problema, gal jūs taip pat žinote, tačiau aš tai norėčiau pabrėžti. Kai tik Olafe gauname informaciją, mes ją įvertiname, kad e, suprastume, ar jie yra pakankamai pakankamai rimta. Jei ji nėra pakankamai rimta, negalime pradėti bylos. Taigi mes tai darome labai labai nuodugniai ir atsargiai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes gauname kasdieną labai daug anoniminių skundų. Mes taip pat gauname ir e, skundų iš žmonių, kurie pasako savo tapatybę. O dėl, dėl tokių informatorių, tai mes jų daug neturime. Dabar, ponė Ivanova. Ačiū pirmininkė, jau ponas Tas e, iš dalies e, paklausė to, ko aš norėčiau paklausti tiesiog, tiesiogiai. Aš e, būčiau norėjusi paklausti, kaip vertinate vidinį koordinavimą tarp skirtingų OLAF skyrių ir jei jūsų galva yra čia spragų, kaip jas galima būtų užpildyti. Tačiau, kadangi jau tai atsakėte, norėčiau paprašyti, kad, mus informuot, kad mums papasakojo, kalbėtumėte apie privalumus, kurie jūsų kaip eksperto galva e, būtų, būtų susijęs su jumis kaip e, vidiniu kandidatu jau turinčiu patirties, skiriantis skir, skirtingai nuo išorės kandidato. Na, visą laiką sudėtinga kalbėti apie save patį. Tačiau aš pabandysiu. Uh, Dėl vidinio koordinavimo jis yra esminis. Olafe dabar to trūksta ir aš manau, kad čia tikrai reikėtų situaciją pagerinti. Tačiau prieš atsakant į šį jūsų klausimo aspektą, aš norėčiau pereiti prie kito aspekto, nes manau, kad jie yra susiję. Olafas yra labai e, kompleksiška organizacija, taip pat jo darbo aplinka yra kompleksiška. Jei kažkas iš išorės e, perims vadovavimą, tuomet užtruks kiek laiko, kol susigaudys e, toje aplinkoje. Čia kalbame ne apie įgūdžius, ne apie protą, bet tiesiog apie laiką. Dabar privalumai. Aš, pavyzdžiui, galėčiau pradėti nuo pat pirmos dienos dirbti pilnu pajėgumu, nes aš žinau personalą, žinau jo gebėjimus, žinau, kas daro ką, žinau, kam geriausiai sekasi kuris rytis, aš žinau Olafo istoriją, Tai, man atrodo, gana svarbu šiuo atveju. Taip pat žinau aplinką, pažįstu, ž, pažįstu Olafo darbo aspek, aspektus, nes aš šešiose skirtingose srityse jau dirbau. Taigi, manau, pradėčiau, galėčiau pradėti dar, dir, darbą jau nuo pat pirmosios dienos. Tačiau dar kai ką norėčiau pridurti. Galbūt galvojate, jei aš sakyčiau, tapčiau, sakytum, tapčiau direktoriumi nuo rytojus, ar viskas iš karto pasikeistų, nes aš nuo 2001 Olafe dirbu jau, tai galbūt klausėte, kodėl. To iki šiol neatsitiko todėl, kad aš iki šiol nebuvau generaliniu direktoriumi, bet to aš savo šešiose skirtingose sritise jau pradėjau tam tikrą veiklą, kurios rezultatų dar nesimato, bet aš tikrai daug dariau. Aš savo direktorato darbą m, mm, bandžiau geriau organizuoti, aš e, daug įdėjau pastangų kad tyriejai tinkamai planuotų tyrimo darbą, gerinau santykius, taip pat e, politiką Olafo tobulinau, tai jos rezultatai jau dabar matomi. Taip pat e, siekiau sumažinti darbo naštą, e, naštą tyrėjams. Taigi tiek apie vidaus e, koordinavimą. O dabar ponas Liberaski. Ačiū, pirmininkė. Pone Kretan, išklausę jūsų pristatymo, Man susidarė toks įspūdis. Jūsų pristatymas, pasakymas yra labai dinamiškas. Jūs sakote, kad devynerius metus prieš jūs, Olafe, e, kovojo, jūs bandėte viską pakeisti, tie pasiūlymai buvo atmesti. Kodėl niekada nesiskundėte mums, kad buvote priverstas, buvote priverstas dirbti tokiomis sudėtingomis sąlygomis? jūsų paskutinis pasisakymas yra labai mums visiems keistas, stebinantis mus. Ir norėčiau paklausti, kaip jūsų nuomonė Olafas gali prisidėti prie e, lėšų susigražinimo, kurios buvo netinkamai panaudotos. Ačiū. Olaf can contribute to the recovery of the money. Olafas gali prisidėti prie uh, lėšų susigražinimo, jeigu autoriza, suteikdamas aiškės išvadas dėl aiškiai nustatyto sukčiavimo autorizuojantiems biurams, būtent pasiremiant Olafo tyrimais. Jūs paminėjote, kad atrodo, dinam, atrodo dinamiškai, na, Tikrai daug kas sako, kad jis labai dinamiškas, netgi žmona dažnai skundžiasi. Mano pasiūlymai kartais atmetami, tas tiesa. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, neseniai Olafe norėjau pakeisti procedūrinės taisyklės kad jos būtų daug geriau parengtos, išsamesnės nei dabar mes turime procedūrinį vadovą. Tačiau, na, nebuvo priimtas mano pasiūlymas, bet aš sutinku su tuo, nes tai yra demokratija. Aš manau, kad svarbiausia yra tai, ką Jūs pasakėte, kad būtų padarytos aiškios išvados, labai aiškiai tvirtai atliktame tyrimą, ar susigražinti pinigus ar ne. Ir būtent aš ir manau, kad jeigu viskas yra aišku tam tikrų lygmenių, tuomet mes galime turėti labai aiškias taisyklės, aišku, elgesį, aiškia orientaciją ir taip toliau. Manau, manau, kad tai yra svarbiausia vadovavimas, orientavimas šiandien. Uh, prancūziškai sakytumėm, kad mes paleidžiam į darbą visą tai, kas yra reikalinga biure mūsų, kad galėtumėm užtikrinti efektyvumą darbo. Ir savo žanginėme žodėje aš pasakiau, kad manau, kad jeigu mes tikrai tą darome, tai daug ko galime pasiekti, nes Olafe turime labai daug patirties, išmanimo, galbūt ne viską iki šiol panaudojame tinkamai, turint omenyje, kad mes turime iš tikrųjų labai labai didžiulius išteklius ir visas priemonės, kurias galėtumėm panaudoti. Ehrenhauser. Iš tiesų, jūs jau dirbate e, Olaf pakankamai ilgai, 2004 metų bylą tikriausiai e, pono Tylako prisimenate. Čia šita byla buvo pradėta Olafe ir ir žmogaus teisų teismas e, priėmė sprendimą šioje byloje ir pasakė, kad čia informacijos e, laisvai buvo nusižengta. Ir kaip jūs dabar po kelių metų uh, vertintumėte Olafo veiksmus tuo metu toje byloje? Ago, the... Prieš, Prieš kelias minutės E, minutės aš e, sakiau, kad čia aš prisimenu e, viską, kas vyko Olafe ir kad ten dirbau pakankamai jau ilgai. Aš žinoma prisimenu čia bylą. Aš nemanau šiuo metu, kad Olafas padarė klaidų. Mes atlikome savo darbą tokiu būdu, kuris nebuvo tinkamiausias. Tačiau mes nedarėme klaidų, kaip jas apibrieštume teisiniais terminais. Mes nieko nepadarėme blogo teisės požiūrių. E, problema buvo tokia, kad Tilako byloje daug dalykų buvo susiję tiek iš išorės atėjusių, tiek ir iš vidaus. Mes atlikome e, šį darbą savo įprastų būdų, mes e, pradėjome bylą, vykdame būsimus procesus ir mes atlikome tos veiksmus, kurie buvo, mums būtų privalomi. Mes E, teikiame informaciją e, e, teismui Belgijoje. Ir iš esmės vat, šitame procese, kai tik ir įvyko tam tikri dalykai, kurie nebuvo tinkamiausi. Aš nepasakyčiau, kad lengva būtų dabar viską iš naujo padaryti. Tai yra mūsų istorijos dalis. Čia iš esmės, kaip jūs sakėte, E, galbūt kai kurios grupuotės kovoja tarpusavėje Olafe ir šitą informaciją galbūt nepateko tinkamiems žmonėms, kuri turėjo patekti. Aš manau, kad šito, šitas nebepasikartos. Aš e, manau, kad aš skiriu pakankamai dėmesio tiems dalykams, nes e, kalbant apie Olafo informacijos skleidimą, aš manau, kad šitą informaciją neturėtų konfidenciali informacija visų pirma neturėtų patekti į išorę arba patekti į išorę tokiu būdu, kuris yra netinkamas. Amo il signor Creten per l'audizione. Passiamo avanti. Grazie. Dėkoju ponui Kretan už šios klausimus ir dabar perėsime prie kito kandidato. Ci siamo? Ci siamo? Ok. La cominciamo con la terza audizione, salutiamo. Taigi pradėkime trečiai, trečiojo kandidato klausimą. Nuoširdžiai sveikiname atvykus poną Johaną Denolfą ir dabar jam penkios minutės pasisakymui skiriamos. Thank you. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę kalbėti čia Europos parlamente ir pasidalinti savo pradinėmis mintimis apie tai, kokia mano galva turėtų būti galima Olafo ateitis. Ir pasiremiau Olafo pagrindinę veiklą, tai yra ES finansinių interesų apsauga. Taip pat e, surinkau faktų ir skaičių susijusių su tuo. Pirmiausia, pirmasis faktas e, yra audito rūmų rekomendacijos e, dėl pačių tyrimų, taip pat naujai e, priežiūros komiteto vaidmenį. Antrasis faktas E, čia yra Europos biudžeto trumpa apžvalga, iš kurios matosi, kad 87 procentai iš to biudžeto mm, gali būti panaudotas sukčiavimo tikslais. Ir manau, kad dažnai Olaf savo veikloje nepakankamai atsižvelgia į Europos biudžeto įkylantį pavojų, nes 33 procentai visų tyrimų yra susijęs su Europos institucijomis ir agentūromis. Grįžtant prie metinio ataskaitų ir skaičių, pastebėjau, kad tikrai nepakankamai bylų baigėsi lėšų sugražinimu, nepakankamai bylų, bylose buvo renkama žvalginės informacijos ir taip pat per ilgai užtrukdavo bylų tyrimas. Taigi norėčiau keliose skaidrėse pristatyti e, savo kaip verslinko mintis kai kurias Ir aš pabandyčiau visų pirma atkurti ramybę šioje agentūroje, taip pat siekčiau užtikrinti testinumą, nes manau, kad Olafas jau pakankamai ilgai yra be generalinio direktoriaus ir aš prašyčiau nedaugiau nei šimto dienų savo planui patvirtinti, o po to šimto dienų galėtume jau pereiti prie darbo. Taigi, Manau, kad pirmiausia, Olafas turėtų grįžti prie savo pagrindinės veiklos, tai yra e, Europos e, finansinių interesų gynimo, o tai reiškia, kad daugiau lėšų turėtų būti susigražinama. Taip pat norėčiau, kad e, Olafas daugiau dėmesio kreiptų į išorės tyrimus ir todėl visose sektoriuose deminimis politika būtų labai geras įrankis. Tai pasakęs, norėčiau pridurti, kad Olafas turi vidu, vidinių tyrimų monopoliją ir taikant deminimis politiką taip pat reikėtų numatyti nulinę toleranciją. Tačiau yra ir kitų galimybių. Manau, kad reikėtų optimizuoti e, bendradarbiavimą su IDOC ir kitomis institucijomis. Taip pat, manau, svarbu paminėti, kad 44 procentai visų susigražinamų e, lėšų buvo įvykdyta kartu su valstybių narių pagalba. Ateityje, manau, reikėtų tą procentą dar padidinti. Tai reiškia, kad galėtume kartu dirbti su Eurojustu, Europolu ir kodėlgi nenumačius mm, ryšių pareigūnų, kad būtų keičiamas informacija tarp šių institucijų. Taigi, bendradarbiavimas su natūraliais partneriais. Ir kad tai pasiektume, manau, reikėtų peržiūrėti Olafo vidinę struktūrą ir organizuoti mm, organizacinę struktūrą. Ir manau, kad dabartinis Olafo biudžetas yra pakankamas, kad tai pasiektume. Tačiau reikėtų iš naujo apibriežti direktoratų atsakomybę. Pavyzdžiui, reikėtų nu, sukurti padalinį, kur būtų bylos atliekamas pradinis bylų vertinimas. Taip pat e, numatyti galimybę, kad visos valstybės narės galėtų keistis e, informaciją, taip pat e, numatyti ryšių pareigūnos Europo pareigybę. Taip pat manau, kad reikėtų nubrėžti ribą tarp tyriejų ir netyriejų pareigybių. 35 procentai personalo, tik 35 procentai yra tyriejai. Ir to tikrai nepakanka. O kalbant apie teisės aktus, manau, kad generalinis direktorius turėtų atvirai diskutuoti statutą, tačiau svarbiausia, manau, yra Olafo nepriklausomumas tyrimo eigoje. Jį reikėtų apsaugoti. Taigi, kas aš esu? Aš esu Belgijos policininkas, vadybininkas, jau 22 metus tą veiklą užsijimu. Aš jau beveik baigiu. Ačiū. Ir 20 metų turiu vadybinės patirties ir taip pat turėčiau pridinės vertės Olafui, manau, kadangi esu, taip sakant, šviežias protas iš išorės, kuris žino beje, kas vyksta Olafe. Ir paskutinės dvi skaidrės kokios, kokiegi mano svarbiausia tyrimai, kuriuos atlikau. E, mano direktorate buvo atlikta dauguma korupcijos Belgijoje bylų, jos kai kurios susijęs su Olafu ir galiausiai Matote iš paskutinės skaidrės, kad jeigu dirbsite greitai ir kartu su valstybėmis narėmis, pasieksite gerų rezultatų. Nuo 2008 iki 2011 buvo pasiektas galutinis sprendimas svarbioje kišininkavimo byloje, bendradarbiaujant su Prancūzijos, Belgijos tyrėjais ir taip pat padedant Olafui. Ačiū. Pane Greslė. Ačiū, aš iš tiesų esu šiek tiek nustebusi. Aš manau, kad e, Europos komisija dabar turėtų labai džiaugtis, nes jūs pasakėte tokių dalykų, kurie tikrai nudžiugintų Europos komisiją, nes e, jūs nagrinėjote tokias bylas, tokius tyrimus atlikote, kurie tikrai yra susijęs su mūsų komisija. Tačiau bet kokiu atveju Olaf, Olafui tai irgi įdomu, tai patikimumas čia yra padidėjęs jeigu atliekamos tokios bylos ir jos sėkmingai išnagrinėjamos. Kitas dalykas, šitas skaidrumas arba atvirumas, kurį jūs puoselėtumėte kaip generalinis direktorius agentūrai, Olafas ir yra agentūra, tai būtent jis yra labai svarbus ir parlamentui. Mes dėl to 25 procentais ir pritarėme, mes sakėme, kad Olafas ir turi būti atvira ir bendradarbiaujanti institucija ir mes to nu, siektume ir iš generalinio direktorius. Aš norėčiau paklausyti, ar mes turėtume jūs ir išrinkti dėl to? Okay. That, um, Manau, kad pirmas dalykas yra tai, kad yra kažkoks nesusipratimas. Čia aš nesakiau, kad noriu Olafą transformuoti, transformuoti į agentūrą. Aš manau, kad generalinis direktorius turi būti atviras diskusijoms. Aš žinau, kad vyksta diskusijos. Tai reiškia, kad jeigu nesi atviras, nesi skaidrus, o kaip e, generalinis direktorius turi būti atviras e, diskusijoms. Ir mm, esu tikras, kad buvimas komisijoje turi pranašumų ir trūkumų. Jeigu esi komisijai, dirbi didelėje institucijoje, bet gali pasinaudoti ir tuo pranašumu, kad turi galimybę prieiti prie visų vietų ir kampelio už ES, turi labai glaudų bendarbiavimą su generaliniais direktoriais, turi glaudų bendarbiavimą su AIDOC, pavyzdžiui, ir e, turi uh, laisvą prieimą prie informacijos. Jeigu nesi komisijos dalis, E, didžiausia problema galbūt būtų tai, kad nebeturėsi e, prieigos prie informacijos taip spontaniškai, momentaliai kaip dabar, bet e, dėl, aš tikrai aiškiai norėjau pasakyti, kad esu atviras diskusijoms. Ar tokio atsakymo jūs tikėtės iš manęs? Vas ger. Aš bandysiu du klausimus įterpti į vieną minutę. Pone Dinolfai, jūs esate policininkas. Ir aš čia darau prielaidą, kad ir Belgijos policijoje yra tam tikras skyrius, kuris atlieka vidinius tyrimus. O Olafas būtent iš principo yra tokia institucija. Tai būtent mes, tai yra komisijos vidinių tyrimų institucija. Ir uh, kaip, jeigu jums kaip Belgijos policininkui pasiūlytų atlikti vidinį tyrimą, kokias bylas pasirinktumėte ir koks atviras jūs būtumėte? Kitas dalykas, mes turime e, vieną kandidatą, kuris e, yra iš Olafo, kitas, e, kitas kandidatas pažįsta ES institucijas ir puikiai išmano jų darbą. O, o jūs, ar jūs ką nors žinote šioje srityje. Tai yra, ar jūs esate bendradarbiavęs su Europos institucijomis, ar esate dirbęs juose. Kaip jūs žinote, šita institucinė sąranga yra pakankamai sudėtinga ir jūs susidorosite su tokiais iššūkiais. Question, Ačiū už jūsų klausimą. Dėl pirmo klausimo mes turime ne vieną vidaus tyrimo tarnybą, o dvi. Manau, kad tai gera mintis ir mes taip pat, mano direktoratė, turime vidinių tyrimų tarnybą, tai taip pat atliekame e, vidinės, vidinius tyrimus. Nemanau, kad gerai yra turėti tris e, tyrim, vidinių tyrimų tarnybas. Manyčiau, geriausiai būtų turėti vieną tokią tarnybą. Tai čia būtų toks atsakymas jūsų klausimą. Jeigu jie būtų atkirsti nuo Olafo, manau, tai būtų labai bloga mintis. Čia mano pozicija labai aiški. Uh, Ir tikrai teisingai pasakėte, neturiu tokios patirties kaip tie, kurie jau dirba Olafe, kurie dirba institucijose, tačiau jau dešimt metų e, turiu tokį mandatą, kur personalas, biudžetas, uh, darbo sektoriai, viskas yra labai panašu, kaip kad Olafo darbe. Manau, kad esu vienintelis kandidatas, kuris e, rūpinasi tokiais pačiais sektoriais ir tokiais pačiais reiškiniais kaip ir Olafas. Dar vienas dalykas, turiu vieną e, ryšių palaikymo punktą su Belgija ar su kitomis valstybėmis dėl visų tų klausimų, kurie būtų mano e, portfelyje. Mes dirbame su Europinėmis institucijomis, su OLAFu, su Europos komisija, su labai daug generalinių direktoratų. Turiu kolegų, e, kurie, kaip ir aš, atvykstame Europos parlamentą arba į komisiją, pažiūrėjau, dėl domenų sulaikymo, tarkim, dokumento mes dirbome, aštuonerius metus dirbau su jais ir ne kartą esu buvęs kviestas ne vien tik tai kaip pagrindinis prelegentas, bet taip pat ir um, dirbau dėl įvairių projektų, pavyzdžiui, dėl dabartinės turto susigražinimo agentūros steigimo projekto, labai daug prisidėjau, vienas iš autorių. Taigi, mano be to reputacija yra tokia, kad aš esu linkęs pasirinkti kompromisus, paremti juos, pavyzdžiui, dėl uh, turto susigražinimo, uh, kur buvo studija komisijos atlikta. Galbūt mano patirtis nėra tokia pati kaip kad kitų kandidatų, tačiau aš tikrai turiu patirties ir mano pranašumas yra tai, kad esu atviro mąstymo. Ir aš manau, kad Olafui tai tikrai yra labai svarbu, nes po 11 metų darbo atėjo laikas pasikeitimams. Panas Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Danov úr! Értékes gondolatnak tartom, hogy eh, száznapos programot. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad tai yra puikia mintis e, eh, tokią pateikti programą šimto dienų. Naujam generaliniam direktoriui e, tai būtent tokia mintis labai tinka. Taip jūs galite pateikti ataskaitą apie savo darbus. Ir taip mes galime įvertinti jūsų darbą. Aš norėčiau uh, užduoti vieną klausimą. Jeigu jūs naujasis Olafo generalinis direktorius e, įgyvenintumėte tokią programą, kaip jums atrodytų? Ar jūs tam turėtumėte pakeisti tam tikras egzistuojančias taisyklės? Ar reikėtų keisti jas? Tai būtent e, į, įvairius nuostatus, e, gairias. Nes tokios taisyklės negali būti pakeistos vien tik tai generalinio direktoriaus pageidavimu. Ar jūs manote, kad ar, e, ar dabartinis biudžetas Olafui yra pakankamas? Ar žmonių pakanka Olafui? Ar jūs manote, kad kompetencija, kurią turi Olafas, surinktos žinios yra pakankamos. Galbūt jūs norėtumėte restruktūrizuoti Olafą arba e, pakeisti personalo struktūrą, pavyzdžiui. Thank you very much for the question, sir. Um... Ačiū už klausimą. Visų pirma, Ačiū už tai, kad pabrėžite, kad pasisakau už atskaitomybę. Savo direktoratė taip pat esu atskaitingas uh, už savo darbą. Um, penkerių metų kadencija mano uh, neseniai baigėsi, ją reikėjo pratesti um, nuo vasario. Taigi turėjo būti pilnas atsiskaitimas. Mano programa yra ne vien tik tai plačių užmojų iš tikrųjų reikės pakeisti visus reglamentus susijusius su šia institucija, kad būtų galima mano programą įvykdyti. Ir aš savo programoje išskirščiau laikotarpius vidutinės ilgos trukmės ir taip toliau, bet aš manau, kad mes daug ką galime padaryti ir be reglamentų pakeitimų. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu norėtumėm pakeisti tai, kas yra atliekama. Galima padaryti tai um, per priežiūros komitetą, nebūtina keisti reglamentų. Aišku, uh, viskas susiveda į biudžetą, jūs kalbėjote apie dabartinį biudžetą. Man atrodo, kad nereikia papildomo biudžeto, mums nereikia ir papildomų darbuotojų, yra pakankamai personalo. Ir Klausimas tik tai būtų, ar yra tinkama darbuotojų patirtis ir žinios. Ir tai, kad tik tai 35 procentai atlieka tyrimus, o 65 procentai yra pagalbinių darbuotojų, yra tikrai neįsivaizduojama. Ir tas, tos tas proporcijas reikia pakeisti. 65 procentai Olafo darbuotojų turi užsiimti tyrimais. Taigi reikia pakeisti darbuotojų profilius jie turi užsimti tyrimais. Galima suformuoti atskirą padalinį pirminiams tyrimams, e, bylų atrinkimui, kad e, būtų konkrečiai specializuoti darbuotojai, kurie visą dieną nedarytų nieko kito, kaip tik tai tą darbą. Ir tai reiškia, kad tuomet kitose padaliniuose sukauptum kitus išteklius. Ir uh, Man atrodo, kad tikrai yra pakankamai pinigų ir darbuotojų, tik tai patirtis gal ne ta. Dabar reikia restruktūrizuoti Olafą? Taip. Akivaizdu, kad būtina restruktūrizuoti Olafą, kadangi šiuo metu jis netlieka tos funkcijos, kurią pagrindė turėtų atlikti. Tai yra atlikti finansinius tyrimus. Pons Balšytis. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas pretendentė. Savo pristatymą jūs paminėjote, kad labai svarbu yra labai geras darbas su valstybių narėmis. Šiuo metu vykdant Olafo reformą yra pabrėžima jo būtinumo bendradarbiauti žymiai glaudžiau, bendradarbiauti su valstybių narių atsakingom institucijom. Ir siūloma į reglamentą įrašyti netgi privaloma tvarka, kad valstybių narių atsakingos institucijos teiktų Olafui tyrimo eigą ir visą kitą reikalingą informaciją tam tikrais laikotarpiais. Pavyzdžiui, vieną kartą metuose, vieną kartą per pusę metų arba Olofo institucijos nurodymu. Koks jūsų manimo būtų pats teisingiausias būdas, e, norint, kad tie tyrimai ateityje būtų efektyvesni, bet tuo pačiu mes išvengtume galbūt nereikalingų administracinių procedūrų suvaržymo. Tai ačiū už atsakymą. Um, Ačiū už Jūsų klausimą. Manau, kad geresnis bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis yra Olafo ateities lemiamas aspektas. Labai daug tyrimų šiandien užima pernelyg daug darbo, kadangi Olafas pernelyg daug sėdi ties vienu tyrimu. Ir iš tikrųjų esu matęs, pažiūrėjau, kuomet Olafo bylos ateina į Belgiją, jau tas tyrimas būna nebeaktualus, kadangi tas tyriamasis darbas buvo pernelyg e, ilgas ir jau ta įdomioji dalis e, nebeaktuali, praėjusi. Taigi aš manau, kad reikalingas glaudesnis bendarbiavimas su valstybėmis narėmis ir greitesnis duomenų perdavimas, e, bylų perdavimas. Ir yra būtent ta mintis sukurti tyriamasis komandas, taip jau yra daryta ir tikrai labai įdomi patirtis. Kitas dalykas, kai Olafą ateina e, medžiaga, kas yra labai svarbu Aš manau, būtent reikia pertvarkyti Olafo organizacinę visą struktūrą, kadangi yra iš tikrųjų tam tikrų vietų, kur um, labai darbas susikaupia ir nepraeina į kitą lygmenį ir todėl labai sunku atlikti tyrimus greitai. Aš savo direktoratą prieš dešimt metų tai padariau, kuomet buvo, buvau paskirtas direktoriumi ir noriu pasakyti jums atvirai, kad dešimt metų dirbau ten, tai mano mintis yra tokia, kad reikėtų tą patį padaryti Olafe. Hatsimarkakis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dinolfai. Ačiū pirmiausia už jūsų drąsą. Aš manau, kad iš tikrųjų tokia aukšto rango policininkas e, tikrai drąsiai pasielgia, jeigu jis ieško kelio, ieško karjeros Europos institucijose. Iš tiesų, E, jūs kaip e, tokios ryties darbuotojas e, gal teisingai sakote, kad 35 procentai tyrėjų yra per mažai. Galbūt jūs iš tikrųjų jūs esate iš policijos, jūs užsiimate truputį kitokiu sektoriumi. Tačiau dar norėčiau paklausti iš kitos pusės kiek politiškai jūs esate nusiteikęs. Nes, kaip žinote, Olafas tai yra ne tik tai tyriamojo institucija, tai jie, e, Olafo darbuotojai taip pat užsijima ir politiniais klausimais. Kaip jūs manote, kaip jūs įveiktumėte tos iššūkius, politinius pirmiausia? My... Ačiū. Atsakysiu iš dalies iš savo patirties dabartinėme direktorate. Aš turiu penkis padalinius dabartinėme direktorate. E, vienas iš padalinių anksčiau buvo vadinamas e, priežiūros aukščiausiųjų komitetų. Tai iš esmės ta pati struktūra kaip Olafo dabar, administracinės funkcijos, ne policijos pajėgos, integruota buvo į policiją, labai glaudžiai su politika e, ryšiai buvo. Taigi turiu tos patirties. kaip administracinės pajėgos gali būti transformuotos į policijos pajėgas. Ir aš manau, galvojant apie ateitį, svarbiausias klausimas būtų toks. Uh, su Europos e, prokuratūros įsteigimu greičiausiai būtų tokia tikimybė, kad Olafas taptų prokuratūros dalimi, būtų kartu su Europolo. Europolas žvalgybinę informaciją rinktų, Olafas atliktų tyriamą į darbą ir po to būtų Teisingumo departamentas, kuris padėtų prokuratūrai dirbti. Taigi, rezultatas greičiausiai būtų toks, kad politikos įtaka Olafe e, būtų sumažinta iki minimumo. Tačiau dabar mes turime pripažinti, kokia yra dabartinė realybė. Ir todėl aš sakyčiau, kaip Olafo generalinis direktorius, aš padaryčiau tą patį kaip savo direktorate. Uh, neleisčiau jokiai politikai įtakoti mano posto, mano darbo. Ypač, kai eina kalba apie politikos įtaką tyrimams. Jeigu kalbame apie politiką grinąją prasme, parlamentas, institucijos, aišku, turi tarti savo žodį ir tu privalai jų išklausyti, visą tą informaciją e, apriepti, surasti reikalingus sprendimus. Tačiau, kai eina kalba apie tyriamąjį darbą, aš manau, kad Olafas tyrimas turi būti absoliučiai nepriklausomas. Panas Tas. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Pone Denolf, jūs turite daug patirties. Belgijoje jūsų reputacija yra labai gera. Turite tą pranašumą, kaip kad ir sakėte savo žanginėme žodyje, kad uh, savo darbe, jūs palaikote glaudžius ryšius su Europos institucijomis, taip pat ir su Olafu daug dirbote. Taigi um, įdomu buvo išgirsti iš jūsų tai, ką ir kiti kandidatai sakė, kad daug daugiau akcentų turi būti sutelta į tyriamą į darbą. Būtent tie 35 procentai turi būti pakeisti. Bet tai reiškia, kad Olafe jums teks priimti sudėtingus sprendimus, pavyzdžiui, kažkuria tai veikla galbūt reikės apkarpyti arba atlikti kažkaip kitaip. Gal jūs galėtumėt pasidaryti savo mintimis tą linkmę? Taip, tą patį ir savo darbę turėjau padaryti. Turėjome per daug bylų, reikėjo perskirstyti uh, krūvį ir buvo čia įvairių variantų. Uh, manau, kad čia tikrai buvo panašus dalykas, gal ne taip vadinama, bet e, iš tikrųjų e, Olafo yra labai gera politika dėl minimalių e, ribų, nuo kurių jau turi spręsti taip ar ne, imsi bylą ar ne. Tačiau reikia pridurti, labai sunku yra, pavyzdžiui, nuspręsti dėl tokių atvejų, kur tai yra vidiniai tyrimai, pavyzdžiui, tavo paties tyrimai. Pavyzdžiui, su valstybėmis narėmis gali dėrėtis e, tam tik, dėl tam tikrų atvejų, galbūt kažkurį tyrimą perims valstybė narė, arba gali kažkaip tai sutrumpinti tą laiką, per kurį bylą perdosi valstybėje nariai, kad daugiau liktų savų išteklių kitoms byloms tirti. Kitas dalykas, daugiau išteklių reikia permesti į tyrimo atlikimo darbą. Ir prioritetas būtent turi būti sutelktas į Olafo pagrindinį darbą. Manau, kad dabartinis iš tikrųjų darbų portfelis yra pernelyg perkrautas. Reikia būtent pabrėžti tą pačią politiką, deminimis politiką. Uh, Į tikrai turi būti labai gerai įgyvendinama visuose OLAFO darbo sektoriuose. Aišku, kad struktūriniuose fonduose ji bus vienokia, muitų e, srity kitokia, tačiau turi būti tos pačios taisyklės visiems sektoriams taikomos. Manau, kad tokiu būdu tikrai bus galima sumažinti darbo krūvį, bylų krūvį. Ir dar vienas dalykas, manau, labai svarbu yra turėti strateginį o, veiklos planą dėl bylų atlikimo. Turi būti visi žingsniai, turi būti daugiau priežiūros visų padalinių. Trečia, turi būti daug anksčiau įtraukiami um, teismų pareigūnai, kad E, teismai jau pradėtų darbą, kad tyrėjai neturėtų viso to proceso nueiti patys iki galo. Ir aišku, ga, galiausiai reikia kaip galima greičiau atiduoti tą tyrimą valstybėms narėms. Aišku, jeigu pantai, kad yra per anksti padaryta, gali paskui apjungti paėgas ir tada valstybės narės džiaugiasi, kadangi jos e, imasi bylos, kuri dar nėra lavonas ir e, tokiu būdu galima taip pat ir tuos išteklius dar kartą panaudoti. Ir, Tai yra puikus mechanizmas, kuris leistų sumažinti būtent bylų e, tyrimo darbo krūvį. Nessuno, quindi passiamo al collega Erenhauser. Iš ECR frakcijos nieko nėra, taigi ponas Erenhauser. Aš žinau, kad kartais būna dvi situacijos. Viena vertus iš tiesų žiniasklaidoje pakartas atsispindi, pavyzdžiui, rezultatai bylų. O, ir e, kartais konfidenciali informacija patenka į žiniasklaidą. O kitas dalykas, tai e, e, būtent bendradarbiaujant su Europos institucijomis trūksta skaidrumo. Ar jūs manote, kad šitos situacijos tai yra svarbios problemos, kurias turėtume spręsti kaip generalinis direktorius? Ir pagal kokius principus? Kaip jūs laikytumėtės šito konfidencialumo ir skaidrumo principo. Kaip e, balansą surasime tarp jų? Kaip jūs, kokio bendro principo siektumėte šiame darbe? Much, uh, um, think... Uh, Ačiū. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra problema. Tačiau jūs turėtumėte uh, pagalvoti apie bendrą poziciją institucijose. Pavyzdžiui, kad ar yra E, įmonių politika, arba, pavyzdžiui, mano departamente, yra tyrimai, kurie yra labai svarbus ir kurio, informacija, kurios yra labai svarbi. Tačiau skaidrumas yra būtinas. Bet kokiu atveju jūs turite e, tam tikrų būdų ir tvarkyti šitą skaidrumą. Vadinasi, e, neturi šitą informaciją apie tyrimus patekti į žiniasklaidą. Žinoma, gale tyrimo jūs galite sukurti skaidrumą, tai užtikrinti skaidrumą. Nes iš tiesų tada patenka į teismo bylą ir visą kitą. Ir e, tuo atveju yra labai svarbu, yra priežaros institucijos, kad būtų užtikrintas e, konfidencialumas ir skaidrumas. Man atrodo, kad. E, mm, atsakovų teisės e, yra labai svarbios. Šiuo atveju, e, iš esmės, nuo pat pradžių tyrimų turi būti užtikrintas tai užtikrintos tam tikros ribos. Tai būtent, kad būtų e, šitas konfidencialumas ir skaitumas būtų užtikrintas visą, per visą procesą. Pirmiausia, e, priežiūros komitetas. Reikia iš tiesų atsižvelgti jo vaidmenį. Jisai yra atsakingas už žmogaus teisų gynimą. Ir, ir manau, kad šis parlamentas kaip tik ir atlieka puikų darbą, būtent e, e, peržvelgdamas visą šį procesą, tai būtent e, spręsdamas tam tikrus klausimus susijusius su žmogaus teisėmis ir su priežiūra viso proceso. Tai reiškia, e, e, būtina užtikrinti tyrimo tinkamumą, konfidencialumą ir galima ir reikia būti skaidriems. Ir kad tik tinkamu laiku tyrimų e, rezultatai turi būti perdodami valstybėms narėms. Ir jie tada sprendžia dėl jų rezultato ir dėl informacijos. Aš manau, kad taip, e, elgčiausi ir būčiau diplomatiškas. Pane Grėsė. Iš tiesų, trejus metus trunka, kol valstybės narės praneša apie tam tikrus pažeidimus Olafui. Čia, pavyzdžiui, be, Belgija. E, žinoma, čia jūs turite patirtį, tačiau čia galbūt ne visos problemos sprendžiamas irgi tinkamai ir ne visos bylos Olafe yra sprendžiamos teisingai. Mes kaip patikėme e, tam tikrus pasiūlymus parlamente dėl Olafo reformų ir aš e, norėčiau paklausti, ar jūs pritartumėte tiems pasiūlymams dėl Olafo reformos. Well, if, if ask, uh, the, uh, close... Pirmiausia, aš norėčiau atsakyti tą klausimą dėl Belgijos, pavyzdžiui, veiklos, nes iš tikrųjų aš esu labai susijęs su Belgijos uh, generalinė prokuratūra. Problema yra ta, kad e, e, Belgijoje yra ES institucijų buveinė. Ir 13,5 e, procentai yra susiję būtent su Belgijos jurisdikcija. Ir e, e, prokuratūra Belgijoje būtent ir turi spręsti tos, e, tas bylas. Aš visada e, iškeliu kaip prioritetą šitas bylas ir stengiuosi jas e, kuo geriau išnagrinėti. Kitas, kitas dalykas, e, tai, ką Jūs pasakėte apie pasiūlymus, e, kurios pateikė parlamentas. Aš, aš manau, kad e, mano nuomonė šita, šitie pasiūlymai yra tikrai geri. Pirmiausia, dėl kelių priežasčių. Jūs kalbate apie E, reglamento e, suderinimą pagal naują situaciją, tai būtent senojo reglamento dėl Olafo. Ir kitas dalykas e, turi būti išsprendžiami ir informatorių klausimai. Mes turime tai, e, sukurti tam tikras garantijas, procedūrinės garantijas. Mes turime turėti ryštingesnės tyrimų taisyklės. Be to mes turime apibriežti taip pat ir priežiūros komiteto vaidmenį. Jis turi būti svarbesnis. Mes dabar esame 21 amžiuje. Ir e, iš esmės aš labai norėčiau paremti tos pasiūlymus. Ir, e, geriausias dalykas tai yra būtent pežiūra. Tai būtent konsultantai, kurie e, e, atlieka mūsų veiklos pežiūrą. Ir visą laiką suderina mūsų e, padėtį su naujausia situacija mi s-au... am primit... Ponas Ivan. Ačiū. Iš tiesų jūs atsakėte į visus klausimus, kuriuos norėjau užduoti, bet tačiau vieną dar norėčiau užduoti. Jūs minėjote Plutą programą. Jisai... Šita programa yra jau yra vystoma pamažu. Ir aš e, norėčiau paklausti, ar jūs iš tos išsiplėtusios programos galėtumėte kokią naudą išpešti? compris, je n'ai pas compris la, la... Atsiprašau per vertimą, nesupratau pirmos jūsų klausimo dalies. Oh, the Pluto program. Dėl Pluto programos buvo klausimas. Well, I, um, I know the Pluto program and I think it's... Uh... Dėl Pluto programos. Žinau tą pro programą, manau, tai labai gera prevencinė programa. Kai eina kalba apie duomenų išgavimą, tai iš tikrųjų uh, tai gali padėti tame pirminėme laikotarpiu, iki mes išteiškiname sukčiavimo riziką. Yra tikrai um, tam tikrų sektorių, kur čia būtų didžiuliai pranašumai. Pavyzdžiui, jeigu kalbate apie bendradarbiavimą, aš prieš reagavimą taip prie sektoriaus pereičiau, kad paaiškinčiau Jums truputėlį, būtent dėl um, informacijos judėjimo pasikeitimo tarp valstybių narių. Valstybės narės turi savo interesų, pavyzdžiui, žemės ūkis, muitinės ir jos labai mielai pateikia uh, Jums visą informaciją. Tačiau yra kitų um, sričių, kur tai būtų Olafo vidaus tyrimai, žuvininkystės ar struktūrinių fondų srityse. Čia valstybės narės nebe taip nori suteikti informaciją, kadangi jeigu um, duodė, pavyzdžiui, informaciją apie tai, ko apie kur lėšos netaip nukeliauja iš struktūrinių fondų, tai faktiškai pats savo šaką kirtin, kurio sėdi. Ir tada jau labai sunku gauti tos duomenys. Jeigu tokią struktūrą pritaikytum ir tokiems sektoriams, pavyzdžiui, plūto tą programą, aš manau, duotų puikių rezultatų. Honorėjau Andreas. Andreas. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Pone Denolf, uh, Jūs pabrėžiate savo politinius ir dėrybinius įgūdžius. Mano kolega Džesima Kakiai e, uždavė klausimą apie jūsų politinius įgūdžius. Aš šiek tiek nerimauju, nes manau, kad finansinių interesų apsauga neturi nieko bendra su politika. E, kiek jūs manote, tie politiniai ir darybiniai įgūdžiai yra svarbus Olafo generalinio direktoriaus vaidmeniui? Antrasis klausimas. Ar manote, kad informatoriai svarbus e, Olafo sėkmingai veiklai? Ačiū. I'm, uh, Aš džiaugiuosi, kad sulaukiau tokio klausimo, kadangi šiek tiek esu nustebęs dėl tų savo politinių įgūdžių. Aš esu žinomas kaip geras vadybininkas ir gerai gyvendinantis strategijas, tačiau dėl politinių įgūdžių tai šito nuopelno neprisimu, nes nepriklausau jokiai politiniai partijai, tai yra nesusipratimas. E, tačiau Taip, aš turiu stiprius dėrybinius įgūdžius ir esu žinomas dėl savo gerų vadybos ir dėrybinių įgūdžių. Ir mano reputacija yra tokia, kad aš galiu eiti pas politikus ir su jais dėrėtis ir gauti tai, ko noriu. Man atrodo, kad tai skiriasi nuo to, ką jūs turėjote omenyje. Aš turėčiau atvykti į šią instituciją ir diskutuoti ir dėrėtis. Negaliu užsidaryti savo kaip generalinio direktoriaus keutę, turiu būti atviras ir visur ieškoti naujų galimybių. Tai būtų atsakymas į pirmąją klausimo dalį. O dėl informatorių, tai aišku, jie yra svarbus ir taip pat e, personalo darbo tvarkos taisyklėse, Europos institucijų personalo uh, taisyklėse yra du straipsniai dėl informatorių. Tačiau gaila, kad trūksta vieno dalyko. Yra du straipsniai, bet nieko nenumatyta dėl jų apsaugos po to. Aišku, kad jie turi būti saugomi, bet tokios apsaugos nenumatyta. Manau, kad tai taip pat yra svarbus aspektas. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Denolfui už tai, kad atvyko ir linkiu jam gražaus vakaro. Allora ascoltiamo adesso il quarto candidato per, di questo pomeriggio. Dabar periname prie eh, ketvirtosios kandidatės, tai yra Kristina Gellerbrand. Sveikiname Jūs ir Jums suteikiamas penkiems minutėms žodis. No. Good afternoon. President. E, labas vakaras, e, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai, kolegos, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti už šitą galimybę prisistatyti ir pasidalyti savo mintimis apie Olafą. E, aš esu Kristina Jelebrand Hogberg ir aš esu iš valstybės narės Švedijos. Ir kandidatuoju į Olafo generalinio direktoriaus postą ir mano argumentai, kodėl aš kandidatuoju. Aš norėčiau pateikti Jums kelis faktus. Aš nesu teisėsakos institucijų atstovė, aš nesu e, prokurorė, nesu teisėja. Aš neturiu praktinių įgūdžių e, dirbti su Europos institucijomis. Tačiau aš esu kvalifikuota outsiderė. Aš esu teisės mokslo magistrė aš turiu strateginės ir praktinės e, vadovavimo patirties. Aš esu pakankamai ryštinga, linkusi įveikti iššūkius. Aš turiu tam tikras vizijas ir mėgstu priimti ryštingus sprendimus. Aš e, turėjau pakankamai sėkmingą karjerą, kovodama su tarptautiniu sukčiavimu. Ir dirbau tam tikroje tyrimoje organizacijoje. Aš bendradarbiaudavau su kitomis e, teisėsaugos institucijomis, aš sudarydavau e, bendradarbiavimo susitarimus su kitomis valstybėmis narėmis. Aš stiprinsiu dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis ir dirbsiu ne, kaip nepriklausoma institucija, kaip nepriklausomas asmuo. Nes aš manau, kad e, Olafo nepriklausomumas vykdant tyrimus yra esminis reikalavimas. Mano pagrindiniai prioritetai yra šie. Aš norėčiau suteikti erdvės tam tikriams kokybinėms ir veiksmingumo pagerinimams e, Olafo tyrimuose. Todėl aš atkreipsiu dėmesį labiausiai į kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. Užtikrindama, kad mes gintume visų asmenų teisės Tai būtent naudodama tokią praktiką arba rizikos analizę, būtent e, atsikrydama į tam tikrus vertinimus. Aš norėčiau užtikrinti, kad e, e, tyrimų rezultatai turėtų būti analizuojami, nagrinėjami ir patiekiami jums visiems. Tai būtent, kad mes galėtume sėkmingai apsiginti nuo sukčiavimo. Taip pat aš stengsiuosi ginti ES finansinius interesus. Aš skatinsiu atvirumą, skaidrumą ir dialogą su suinteresuotomis šalimis, taip pat su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje. Būtent, e, kad e, Olafo darbas būtų kuo veiksmingesnis. Kaip ir visas pasaulis, Olafas turi būti nuolat kintanti organizacija. Būtina, kad prisitaikytų prie nuolat keičiančių sąlygų ir kad atitiktų mūsų lūkesčius ir veiksmingai dirbtų, būtent kovodamas su sukčiavimu. Aš e, būtent norėčiau pas, pas, pasinaudoti savo patirtimi, kaip e, dirbdavau besikeičiančiose institucijose. Aš norėčiau e, atsinešti e, savo profesinę motivaciją, taip pat paskatinti ir motivuoti Olafo darbuotojus. Iš esmės, aš norėčiau sukurti sėkmingą uh, Olafo kaip institucijos istoriją. Būtent, kad būtų tinkamas panaudojamas biudžetas ir tinkamai vykdomas darbas ir uh, būtų vykdomas visos užduotis. Todėl e, aš manau, kad e, mes turėtume išnaudoti visų atsakingų darbuotojų e, darbą, įgūdžius ir kovoti su kriminalinėmis struktūromis. Iš aš dalyvaudavau ir žvalgybinėse operacijose. Taip pat nagrinėdavau bankų informaciją suteikiamą apie planavos pinigus arba apie sukčiavimą. Aš e, taip pat turiu patirti, kaip e, būdavo pervedami tam tikrų nelegalių operacijų pinigai, pavyzdžiui, išvedė iš viso pasaulyje. Pavyzdžiui, kaip yra nemokami, nemokami mokesčiai, kaip bandoma apeiti įstatymus ir kaip vykdomas yra e, tarptautinės transakcijos, tarptautiniai sandoriai. Ir aš E, patyriau, kad 120 e, e, milijonų eurų 25 skirtingose bankų sąskaitose, trijose valstybėse buvo slėpiami ir buvo konfiskuota 5 milijonai eurų. Ir čia, kaip tyrimas parodė, ta, būtent šitame tyrimė dalyvavo kompanija, kurioje buvo sukčiaujama ir ten direktorius pateko keturiems metams į kalėjimą. Ir remdamasis savo savo tyrimais, ko, kovodama prieš e, e, sukčiavimą, aš norėčiau priminti, kad vis dėlto nebūtinai žaidėjas turi būti geriausias, kad taptų geriausias treneriu, kaip Maradona nėra pats geriausias treneris. Ja, dank. Ähm, ja eine... Negresle. Ačiū Jums, Jūs esate stipri moteris, aš Jumis iškart patikėjau. Žinoma, galima ginčytis. Uh, iš tiesų, ar e, treneris turi, turi būtinai žaidęs futbolą ar ne, čia dėl to galime ginčytis. Iš tiesų, dabar turėtume prioritėti prie to klausimo, kokias žaidimo taisyklės jūs žinote. Jūs esate e, moteris iš vienos valstybės narės, ten e, jūs tik tai sukopėte savo darbo patirtį, jūs kaip tik tai nagrinėjote, pavyzdžiui, konkursus arba mokestinės nusikaltimus. Todėl mums labai svarbu sužinoti, kaip jūs, Olafe, galėtumėte atlikti reikalingus pakeitimus. Jūs, e, kaip, kaip, kaip žinote, e, šita e, institucija jau dešimt mėnesių yra be vyriausiojo vadovo ir kaip jūs pasiūlytumėte, ką, kas yra svarbiausias užduotis ir kaip jūs prisimtumėte jums tenkančią atsakomybę. Okay. Um, I believe that I don't, I might not have the um, most common. Galbūt uh, mano mm, profesinis profilis ir nėra įprastas tokiam postui, tačiau aš esu, um, aš turiu teisės magistro laipsnį, taigi tas pats kaip ir dauguma prokurorų, kurie, tarkim, yra kandidatai. Mano nuomonė, čia pasiremčiau tą informaciją, kurią sugebėjau gauti apie Olafą iš metinių ataskaitų. Skaičiau taip pat ir labai daug kritikos. Aš manau, kad Olafui reikia vadybininko, kad būtų įdėkti pasikeitim, pokyčiai e, pačioje organizacijoje viduje. Taigi aš sakyčiau, reikia labiau vadybininko įgūdžių, o ne teisinės patirties, ne teisininko profilio. Aišku, tie pasikeitimai turės būti padaryti atsižvelgiant į Olafo e, profilį, Tačiau, kiek aš analizavau, lyg ir čia nieko labai sudėtingo nėra, bent jau vertinant dabartinę darbo struktūrą. Galima galbūt pasakyti, kad Olofas buvo tam tikroj pauzėje, pertraukoje ir dabar reikėtų jam vėl sugrįžti į darbą. Aš tikrai vadovavau didžiulį organizaciją ir dariau visus tuos pakeitimus, kuriuos aš manau reikia padaryti ir Olafe. Visų pirma, uh, Pradėsiu nuo vadybininkų, vadov, vadovų lygmens ir tada žiūrėsiu, ar būtų galima rasti kažkokį tai sprendimą, sutarimą. E, kiek aš suprantu, Olaf yra apie 500 žmonių, taigi man reikalinga komanda, kuri padėtų įgyvendinti, įdėkti visus pasikeitimus. Ir tai įmanoma padaryti. Kai kurie pokyčiai gali būti padaryti pakankamai greitai, nors mano pasiūlymas būtų padaryti planą visų pirma, ką reikia nuveikti per tris metus ir per penkerius metus. Ponas Gėrė. Čia Iš tikrųjų, ponė Gelebrant, mes žinome, kad Olafas atlieka įvairias užduotis - vidinės, išorinės, atlieka išorinius, vidinius tyrimus, tai, tai būtent prieš korupciją kovoja, prieš sukčiavimą ES lėšomis, finansų sektorius yra kontroliuojamas, kur galbūt kyla grėsmė ES finansiniams interesams. Ir aš norėčiau paklausyti, kaip Jūs e, išvelgėte pusiausvyrą tarptų skirtingų Olafo veiklos ryčių. Ir kaip Jūs manote, kaip galėtumėte jas ateityje pakeisti, jeigu apskritai keistumėte? Uh, <clears throat> Aš manau, kad tų pasikeitimų reikia visur. Aš taip suprantu, kad Olafas dabar 10 procentų savo išteklių naudoja vidiniams tyrimams galbūt reikėtų tą proporciją padidinti, nežinau, visų pirma turiu imtis to darbo, turiu pasitarti su uh, vadovais, kad išsiaiškinčiau. Kaip žinote, mano patirtis yra iš mokesčio administravimo srities ir daugelis galvoja, kad, na, a, uh, mokesčiai tai vien tik tai akcizas ir PVM, tačiau taip nėra. A, Aš jau dešimt metų dirbu su nacionalinė veiklos valdyba, su policija, nacionaliniu lygmeniu, visoje Švedijoje, taip pat ir per sieną. Ir aš manau, kad e, iš patirties pasimokiau, kaip reikia spręsti įvairius klausimus įvairiais lygmenimis, įvairiose srityse visuomenėje. Uh, Aš manau, kad ir Olafe tą patį reikia padaryti. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kas yra tos interesuotos šalis ir su kuo ir kaip reikia dirbti. Aišku, aš suprantu, kad būstinė yra Briuselė, tačiau manau, kad didžiausias patobulinimas Olafo darbe yra būtent bedarbiavimo su valstybėmis narėmis prasme. Fjellner. Ačiū e, pirmininkė. Kalbėsiu švediškai. nemažai buvo kalbėta apie šiuos klausimus ir vienas iš svarbių dalykų yra tai, ką mes galvojame, kokie įgūdžiai būtų svarbus šiam postui. Mano manimu, būtų svarbus trys dalykai. Visų pirma, aišku, mm, asmeniniai dalykai, bet ir įgūdžiai. Ir čia aš manau, kad reikalinga mm, vadybinio darbo patirtis. Uh, Aš manau, kad iš jūsų biografijos tą puikiai matome patirtį, bet yra dar ir kitų svarbių dalykų. Vienas iš jų būtų e, žinios apie ES ir tai, kaip bendradarbiavimas vyks ES. Dar vienas dalykas - žinios apie teismų darbą, teisinę pusę. Taigi norėčiau paklausti jūsų, Kiek jūs žinote apie europinį bendradarbiavimą ir kiek jūs žinote um, apie teismų darbą, teisėjų kūrinį darbą? Uh, jūs teiravotės dėl trijų dalių e, patirties. Taigi, kadangi jau kalbėjau apie savo vadybininkės e, patirtį, apie tai nekalbėsiu, o dabar apie europinės žinias. Aš dirbau Briuselėje su europinėmis institucijomis, gal iš kitos pusės. Aš dirbau nacionaliniu lygmeniu, aš buvau atsakinga už nacionalinę kompetitingą instituciją, mano personalas dirbo su tyrimais tais tyrimais, kuriuos inicijavo Olafas. Taigi, tokia būtų mano patirtis iš šios pusės. Dabar dėl tos teisinės pusės, mano pagrindinė sritis yra mokesčiai. Tačiau, kadangi buvau tokio lygio vadovė, vadybininkė 15 metų, aš manau, kad turėjau galimybių nerti giliai į vairias teisinės e, sritis. Ir iš mano biografijos jūs matėte, kad nekartą keičiau pozicijas, e, kėliausi kitos postus kas dviejus, tris metus. Taigi turėjau galimybės įsigilinti į vairias darbos rytis, taip pat ir teisinius klausimus. Ir aš galiu pasakyti, kad pakankamai greitai orientuojos. Pas Balčytė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, Gerimo pretendentė, iš tikrųjų noriu pasveikinti už jūsų drąsą kandidatuojant į gana tokį sudėtingą postą ir kaip čia jau teko išgirsti, jūsų patirtis yra gana įdomi. Jūsų pateiktas pavyzdys turi ir tokį prieštaringą irgi pavyzdį. Mes turim gana neblogą trenerį Maurinio, kuris vis dėlto irgi įrodė, kad ir gerų žaidėjų, ir gerų trenerių galima būti. Dabar dėl jūsų ateities e, e, darbo principų. Kaip žinia, Olafas turi labai tamprius santykius su valstybės narėmis ir kaip jūsų manimų vis dėlto ir kokiuose srityse jūsų manimų šiandieną reikėtų gerinti tos santykius, nes nuo to priklausys e, ir Olofo darbo kokybė, tyrimo atlikimo trukmė ir daugelį kitų labai svarbių dalykų. Ačiū. Really... Man atrodo, bedėte pirštų tiesiai į tai, kas yra labai svarbu Olafo ateičiai. Ir man atrodo, Olafas būtent turėtų e, daugiau e, dirbsiu ta prasme, kad kur tik tai tyrimuose kažkiek yra susijusi valstybė narė, tu, turi būti užmėgsti kontaktai daug ankstesnėme etape nei kad dabar. Pavyzdžiui, kai skaitai apie Olafo darbo rezultatus, labai dažnai um, per nereik ilgas laikas praeina nuo to momento, kai Olafas inicijuoja tyrimą iki to momento, kuomet savo ataskaitą jis perdoda valstybei nariai. Pavyzdžiui, jeigu tai yra dviejų metų laikotarpis, dalykus. Aš puikiai suprantu e, e, tą prokurorą ar tyrėją valstybę narė, kuris galvoja, kad na, jau nebenorime tos naujos bylos pradėti, kadangi viskas paremta pasenusią informaciją. Aš manau, kad vienas iš tų dalykų, kas lemtų Olafo sėkmę ateityje, tai būtų būtent um, bendradarbiavimo užmėsgymas su atitinkama valstybė narė, kaip galima anksti, ankstesnėme etape. Ponas Atsimarkakis, ne, pana Šmit. Ačiū pirmininkė. Sveikinu Jūs komitete. Mes puikiai žinome, kad ir futbole yra daug sukčiavimo. Uh, Ir aš galbūt čia dar prie Kristoferio Fjellnerio e, kriterijų pridurčiau dar vieną kriterijų, tai yra, kad Europai reikia daugiau stiprių ir kompetitingų moterų, kaip ponė Greslė irgi sakė. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip jūs apibrieštumėt tą nepriklausomumą? kuris būtų sėtinas su Olafu, Olafo vaidmeniu Europos Sąjungoje. Well, at the present situation, uh, uh... Dabartinėje situacijoje nepriklausomumas yra toks. Olafas yra komisijos dalis. Tai yra organizacija, kuri atlieka administracinius tyrimus kaip tarnyba. Jis buvo sukurtas tokioje mm, teisinėje struktūroje, kad Olofo, Olofas ir Olofo generalinis direktorius kaip asmuo yra nepriklausomas ir tyrimai, kuriuos Olafas atlieka, yra nepriklausomi. Norint užtikrinti ir garantuoti nepriklausomumą, yra suformuotas priežiūros komitetas. Ar to pakanka ateičiai? Negaliu pasakyti. Tačiau dabar yra toks juridinis pagrindas, kokį aš radau, analizuodama situaciją prieš pateikdama savo paraišką šiai, šiam postui. Ar parlamentas pasiūlytų kažkokių pasikeitimų? Jeigu taip, tai Olafas turėtų tai daryti. Man atrodo, kad čia ne Olafo generalinis direktorius kažką turėtų inicijuoti. Tačiau jeigu tokie pasikeitimai būtų pasiūlyti, Aš manau, kad Olafo patirtį sukauptą per 11 darbo metų reikėtų atitinkamai įvertinti ir paimti domin. Ehm, Panas Tas. Jūs kaip tik tai kalbėjote apie futbolą. Ir iš tiesų čia man sukelite problemų, nes aš esu belgas. Ir e, futbolė mes nesam labai pasižymėję. Todėl nelabai ginčiuosi šią temą. E, Bet kokiu atveju mes turime šešis kandidatus į generalinio direktoriaus postą. Taigi trys daugiau e, ar mažiau yra susiję su Olafu, galbūt jame ir dirbę. Vienas, vienas yra tarsi autorius, o kiti yra dirbę kitose srityse, turi skirtingą patirtį. Jūs e, girdėjote apie Olafo problemas, jūs girdėjote kritiką apie šią, šią tarnybą. Jeigu jūs taptumėte generalinę direktorę, kaip jūs, kaip e, vadybininkė, tvarkytumėte Olafą? Kągi jūs pirmiausia atliktumėte? Kokios būtų pirmosios jūsų priemonės? Days, uh... Pirmosios šimtas dienų. Tarsi medaus mėnesis, ar ne? Tai laikotarpis, kuomet na, bent jau turi kažkiek laiko susipažinti su organizacija, su vadovais, su darbuotojais. Tačiau taip pat gali pradėti užmėgsti ryšius su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, institucijomis. Aš tikrai atlikau parengiamąjį darbą, skaičiau metinės ataskaitas ir kritiką, kuri prieš Olafą mm, už pastarosius dešimt metų įvairiomis kryptimis. Aš pradėčiau nuo kritikos aš klausyčiausi visoje organizacijoje darbuotojų, žiūrėčiau, ar personalas ir vadovai pritarė toms mintims, kurias siūlo, pavyzdžiui, parlamentas, kitos universitetos šalis, tarkim, priežiūros komitetas, nes aš manau, kad visuomet prieš pradėdamas kažkokius pasikeitimus turi išsiaiškinti, įsiklausyti, ar tikrai vieni kitus suprantame. Negali primesti uh, kažkokio tai pasikeitimo. Viskas turi išplaukti iš tarpusavio supratimo. Taigi aš manau, kad pirmasis šimtą dienų būtų labai daug klausimo, o po to jau būtų veiksmai. Ačiū. Sondergaard. Tak. <clears throat> Deres kvaliteter inden for øh, efterforskning i forhold til. Ačiū. Jūsų gebėjimai, jūsų patirtis mokesčių srityje yra tikrai įspūdingi. Jūsų argumentas, e, e, kalbant apie kitus tyrimus, e, yra tas, kad jūs galėtumėte paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Gal jūs galėtumėte išsameu pasakyti, apie kokias konkrečias bylas jūs norėtumėt pirmiausia kalbėti. Kitas dalykas, jūsų čia raštu pateikta biografija ir jūsų pranešimas. Jūs rašote, kad jūs norėtumėte, kad Olafas pagarsėtų tuo, kad ši tarnyba dirbtų skaidriai. Aš e, e, norėčiau, kad Olafas pagarsėtų savo skaidrė, skaidrių darbo būdu. Ar čia iš tikrųjų jūs e, kalbate kaip kritika tai, kad Olafas dabar dirba neskaidriai, ar jūs norėtumėte, kad vis to dirbtų jisai daug skaidriau ateityje? Čia, manau, buvo du klausimai. Pirmas dėl bylų Mano patirtis yra tokia, aš mokesčius rytėje dirbu 20 metų. Mano patirtis rodo, kad uh, kiekvienas atvejis, kuris atsiduria ant mano stalo, galbūt prasideda nuo mokesčių, bet visuomet jame slypi ir dar kažkas. Esu tikra, kad jūs puikiai žinote, uh, tą istoriją iš trečio, ketvirto dešimtmečio, kuomet Alkaponė jav buvo galų gale nuteistas, jis buvo įtariamas nužudimais, kitų smurtų, tačiau buvo sugautas ir pasodintas už mokesčius. Taigi tas pats būtų ir iš mano patirties pasakytina. Tikrai ne, ne kartą dirbau su bylomis dėl organizuoto nusikalstamumo. Kiekvienu atveju buvo ir smurto, ir narkotikų. Iš tikrųjų labai sunku pasiekti organizuoto nusikalstamumo grupės viršūnę ir nuteisti uh, tuos vadovus. Ir e, dažniausiai būtent už mokesčius mes juos ir pričiupdavom. Taigi iš mano patirties būtų štai kas. Dabar dėl skaidrumo. Jūs klausėte apie praeitį ir ateitį, ar čia būtų kokia kritika iš mano pusės. Skaidrumas yra reikalingas tam, kad užsitarnautum tikrai pelnytą pagarbą tokia organizacija kaip Katolafas už atliekamus tyrimus. Ir jeigu gerai atlieki savo darbą, galbūt nepatiksi kaž žmonėms, tačiau jeigu užtikrinsi skaidrumą, būsi atviras dėl to, ką darai, kaip darai, kodėl darai, manau, kad netgi tokia organizacija, kuri uh, atlieka tyrimus taip kaip Olafas, gali susilaukti pagarbos. Tačiau tam reikalingas skaidrumas, kad uh, tikrai nusipelnytum pagarbos ir ją gautum. Pane Makovei. Thank you. Um, you have many years. Ačiū daug metų sėkmingai dirbote vadybinėje srityje, yra daug tikrai aukšto lygio um, bylų, kovos su sukčiavimu, taigi labai džiaugiuosi, kad jūs kandidatuojate į šį postą. Korupcija, kai po tokia nepatenka į Olafo mandatą, tačiau mes puikiai žinome, kad korupcija ir sukčiavimas labai dažnai yra glaudžiai susiję. Taigi mano klausimas būtų, ar jūs turite kokių planų um, būtent uh, išvelgti čia tuos ryšius tarptų dviejų sričių ir tą sritį įtraukti į Olafo darbo e, apriepti. Kaip jūsų manimų čia dėl to ryšio tarp korupcijos ir sukčiavimo? Antras e, klausimas e, dabartinėme Olafo darbe yra problemų, mes jas pastebime ir aptarėme tas problemas. Viena iš jų būtų tyrimo trukmė. Ką jūs padarytumėt, kad sutrumpintumėt tyrimo vidutinę trukmę? Ar jūsų manimų bylų prioritizavimas yra sprendimas? Ir jeigu taip, kokie um, būtų kriterijai būtent prioritetams nustatyti? Well, with... Pirmasis klausimas buvo dėl korupcijos. Kadangi tai nėra Olafo įgaliojimų sritis, Aš manau, kad Olafas bent jau pradžioje turės e, atidžiau panagrinėti sukčiavimo atvejus. Tačiau aš manau, kad yra tam tikra atsakomybė tenkanti Olafui siūlyti tam tikrus pokyčius. E, būtent teisinės struktūros pokyčius. Ir vėlgi, e, čia reikia pažiūrėti e, į Olafo sukauptą patirtį per pastarosius metus, kovojant su sukčiavimu. Ir aš manau, kad e, Olafas iš tiesų turėtų pasiūlyti tam tikrus teisinius pakeitimus šioje srityje, kad būtų apriepinta ir korupcija. Kitas dalykas dėl trukmės. Aš manau, kad prioritetai turi būti nustatomi geriau. Žinoma, tam tikromis aplinkybėmis. Aš manau, kad daug daugiau bylų būtų galima ištirti ir trumpiau. E, Pastarį kartą, kai aš domėjusi Olafu, e, aš nustačiau, kad ilgiau negu dviejus metus trunka e, vienos bylos nagrinėjimas. Aš manau, kad šitas, šitokia trukmė yra tikrai neprimtina. Pirmiausia, Olafas orientuojasi į sudėtingas bylas. Tačiau vis tiek reikia sutrumpinti šitą šitą trukmę ir reikia daugiau orientuotis į rezultatus. Aš manau, kad reikėtų e, atrinkti dešimt tyrimų ir e, ištirti jas. Kodėlgi e, tyrimas trunka tiek ilgai? Ar čia trūksta tam tikrų kvalifikacijų, kompetencijos darbuotojų, ar trūksta priemonių? Kaip mes taikome rizikos analizę, žvalgybos duomenis? kitą informaciją. Kaip mes pradedame darbą? Ar mes turime tam tikras gairias vykdyti savo darbą? Ar iš tikrųjų tos gairias yra gyventos, ar, ar jų laikomasi? Ar yra tam tikras planas? Ar kaip, kaip e, vykdomi tam tikri tyrimai vienas po kito? Ar jie yra siejami tarpusavį? Tai būtent mes turime išspręsti. Sí, gracias, presidente. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti, ponė, ponė Gildebrant. Iš tikrųjų, jūs, kaip pastebėjau, esate puikiai vadybininkė. Tai mane džiugina, nes tokių žmonių mums reikia. Tačiau bet kokiu atveju Olafas yra tokia priemonė, kuri ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių požiūrių yra tam tikras iššūkis žmonėms, kurie vadovauja šiai tarnybai. Kalbant apie kiekybinius e, elementus. Kiek e, žmonių jūs vadovavote iki likščiolinėje savo darbo srityje? Ir kitas dalykas. E, kaip jūs galite bendradarbiauti su Olafo skirtingomis grupėmis, nes tai yra iš, iš skirtingų tautų atstovai, skirtingų sričių atstovai ir e, jūsų, pavyzdžiui, biure, e, jūsų kompetencijos srityje, kiek trunka e, bylos nagrinėjimas, nes tai būtent svarbu ir Olafo. Kitas dalykas apie savo mm, pasižymėjimus raštę, aš mielai kovoju su korupcija. Iš tiesų, mes ieškome ne tik entuziastingų žmonių, Olafas tai yra iš tikrųjų svarbi priemonė kuri iš esmės gali greitai prarasti savo gerą reputaciją. Net jeigu, jeigu, pavyzdžiui, ten kiltų kokių nors problemų arba užtruktų per ilgai bylos. Ir kaip jūs nagrinėsite tas bylas ir kaip bandysite trumpinti jų trukmę? Uh, uh, Na, klausimų buvo nemažai, tikiuosi visus prisiminsiu. Pirmiausia, dėl kokybės. Uh, ir komandų dydžio. Dabar aš vadovauju organizacijai, kurioje yra 2000 darbuotojų. Aišku, jie pasiskirstai komandas 12 skirtingų biurų, o biurai suskirstyti į skyrius, kuriuose dirba po 20 žmonių, o komandos susideda maždaug iš 2-4 žmonių. Taigi, kasdienėme savo darbe norėčiau, kad mano komanda būtų man, kad mano komanda yra uh, vadovų komanda aštuoni žmonės. Tačiau aš šiaip jau susitinku su visais vadovais esančiais mūsų organizacijoje. Mes susirinkame kas antrą mėnesį, mūsų yra apie šimtą. Taip pat susirinkame kartu uh, du kartus per mėnesį su kitais biuro vadovais, tai yra 20 žmonių. Taip pat organizacijoje bendrauju su visais kitais darbuotojais. O dėl daugia kultūrinio mm, aspekto organizacijoje. Dabartinėje darbovietėje yra 15-20 procentų darbuotojų, kurių, kurių, šve, kurių Švedija nėra gimtoji šalis. Mes per pastarąjį dešimtmetį į šį klausimą kreipiame daug dėmesio samdydami darbuotojus. Privalumas čia yra toks, kad dabar, kai įmonėje atliekamas auditas, aš nebesulaukiu nusiskundimų dėl to, kad žmonės nebes, nesupranta kalbos ar kultūros, kadangi mes dažnai galime atlikti auditus ta kalba, kuria kalba įmonės savininkas. Aišku, reikia pripažinti, kad nelengva vadovauti organizacijai, kuri yra daugia kultūrinė. Reikia kantrybės. Aš e, esu sudariusi vadybos programą remiantis Niderlanduose profesoriaus Hofstede atliktų tyrimų. Ji yra susijusi su įvairių kultūrų ir kalbų supratimu ir jų panaudojimu. Uh, ši programa tikrai buvo sėkminga, tačiau tai reikia daryti iš metų į metus. Greito recepto čia netikėtis negalima. Taip pat buvo klausimas dėl laiko terminų. Dabartinėje organizacijoje mes taip pat susidurėme su sudėtingomis bylomis kaip ir Olafas. Sudėtingos bylos e, yra tos, kur reikia bendrabiauti su policija ir prokurorais. Uh, Ir mūsų darbuotojams skiriamas 10 mėnesių laikotarpis. Daug 80 procentų bylų turi būti išspręsta, išnagrinėta per 10 mėnesių. Jei to nepavyksta, jie man asmeniškai turi paaiškinti, kodėl. Tai taip pat nėra lengva, mes jau penkerius metus dirbame e, su šia problema, kasmet e, darome pažangą, bet vėlgi reikia dirbti visą laiką, kadangi kitaip ta pažanga nebus testinė. Taip pat buvo pateiktas klausimas susijęs su etikos kodeksu. Dabartinėje mano vadovaujamoje organizacijoje prieš dešimt metų nusprendėme, kokį kodeksą galima būtų, koks kodeksas visiems būtų primtinas, pagal kurį visi galėtume dirbti. Nes To žmonėms nepasakysi, reikia, kad jie visi tai jaustų, jaustų, kad gali dirbti pagal tą patį kodeksą. Tai nėra lengvas uždavinys. Mums prireikė ketverių ar penkerių metų, kol tikrai galėjome pasakyti, kad visi organizacijos darbuotojai remiasi tuo pačiu etikos kodeksu. Tai sudėtinga, bet įmanoma. Atsiprašau, nekalbėjau apie kodeksą dar darbe, bet kalbėjau apie Olafo kodeksą, kaip, kaip, kaip žmonės gali paveikti Olafo vykdomi tyrimai. Tada atsiprašau, sako kalbėtoja, neteisingai supratau jūsų klausimą. Kai vyksta tyrimas, ar tai būtų administracinis tyrimas, ar kartu su prokuratūra ir policija, reikia užtikrinti, kad su žmonėmis būtų elgiamasi deramai. Vėlgi, žmonės e, tyrimo metu turi daug teisių. Reikia užtikrinti, kad tyrimai būtų vykdomi taip, kad būtų laikomasi teisinės struktūros ir kodekso, kurio reikia laikytis, vykdant tam tikrus tyrimus. Manau, kad tai yra labai svarbu. ponė Andreson. Ačiū. Pone Jelbrant, daug kas buvo pasakyta apie pusiausvyrą tarp Olafo teisminių ir tyriamųjų aspektų, bet nieko nebuvo pasakyta apie aptikimą. Ar manote, kad tam tikro atveju nustatymas yra svarbus, kad be sukčiavimo ar kitų nusikalstamų vaikų nustatymas yra svarbiausias dalykas, be kurio nebūtų galima pradėti tyrimo. Ir ar jūs manote, kad dabartinė situacija yra patenkinama ir kaip galbūt ją galima būtų tobulinti? Aišku, pirmiausia, reikia nustatyti sukčiavimo faktą, kitaip negalima pradėti tyrimo. Taigi jūs esate visiškai teisi ir ačiū, kad uždavėte tokį klausimą. Manau, kad maždaug 15 procentų Olafo vykdomų tyrimų šiandieną prasideda gavus į Olafą informaciją. Manau, kad Olafas turėtų būti, taip sakant, aktyvus Jame reikia dirbti su rizikos analizė ir taip pat numatyti, kur galėtų būti sukčiavimo atveju. Reikia žinoti, kur ieškoti, kitaip nustatyti tokiu atveju nepavyks. Mm, ir aš norėčiau tikėti, kad Olafas yra gera organizacija, kadangi e, jame yra komandų vienijančių įvairių skirtingų sričių kompetencija. Ten yra prokurorų, taip pat darbuotojų tiek su teisinė, tiek su ekonominė patirtimi. O kad nustatytume sukčiavimo atvejį, manau, to reikia. Reikia žinoti, kur ieškoti, kad surastume. Tačiau manau, kad taip pat reikia pasinaudoti visomis moderniomis priemonėmis, kuriomis tik įmanoma, kad nustatytume e, sukčiavimo atvejus efektyviai. Ačiū pone, poniai Jerbrand. Baigiame šiandienos klausimus.